Okay, colleagues, I'm going to... Sveiki, kolegos, pradėsime posėdį. Šiandien darbo tvarkė mūsų yra labai įtempta. Pirmiausia, turėtume sutarti dėl darbo tvarkės. Ar visiems tinka tokia darbo tvarkė, kokia yra? Aš tik tik nu, norėčiau paprašyti e, e, pasikalbėti apie, pasisakyti apie koordinatorių e, posėdį. Grupės turėtų pranešti sekretoriatui, ar norėtų vykti į delegacijos kelionę kitais metais. Tokių kelionių bus vos viena. Kitas dalykas e, - studijos atliktos transporto srityje. Tai taip pat koordinatorių sprendžiamas klausimas. Tai tokia ataskaita iš koordinatorių e, posėdžio, kuris vyko rugsėjo 30 dieną. labai svarbus darbo tvarkės klausimas. Tai yra geležinkelių dokumentų rinkinys. Taigi mes prie šio klausimo ir pereisime. Visų pirma, turėtume patvirtinti rugsėjo 16-17 posėdžio protokolo tvirtinimo, o dabar pereisim prie ketvirto geležinkelio dokumento rinkinio. Mes čia tik pradėsime diskutuoti, tai tik pirminė diskusija vyks šiame posėdyje. Mes neturėtume kartotis. Norėčiau pirmiausia pereiti prie pono Elkadrau ataskaitos, tuomet prie ponios Groš ataskaitos, toliau leisim pasisakyti regionų komitetui ir komisijai. Ir tik tada visi kiti nariai galės pasisakyti apie vieną kurią nors arba apie abi ataskaitas. Ir tuomet pereisime prie ponios Krauer pranešimo. šitam pranešime labai daug pakeitimų. Aš tik norėčiau paprašyti laikytis laiko nuostatų. Keturios minutės pranešėjui, trys minutės šešėliniams pranešėjams, komisijai porą minučių. Komisija atsiprašau, penkios minutės dėl Alkadrao ir dvi minutės dėl koluo pranešimo. Taigi, jei taip dirbsime, tai baigsime posėdį laiku. O dabar suteikiu žodį ponui Alkadrau keturiom minutėm. Jūsų ataskait, jūsų pranešimas, dėkuoju. Dėkuoju, pirmininkė. Na, man teko abejotina garbė apkalbėti pirmajam, kadangi mano pranešimų patikta yra daugiausia pakeitimų. Taigi darbą turėsiu tikrai nemažai. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti Jums, kokią min, uh, e, filosofiją aš ramiausi. Rinkos atvirimas. Aš norėčiau pabrėžti, kad uh, liberalizavimas negali būti uh, savitikslis dalykas. Tačiau uh, Rinkos liberalizavimas e, gali būti labai naudinga ir vertinga priemonė, kuri gali padėti mums daug ką pasiekti. Ir mes galėsime patekti, savo, pasiekti savo tikslų, jeigu mes užtikrinsime ir rinkos atvirimą, ir kartu geresnę socialinę apsaugą bei keliaivių teisų apsaugą. Pavyzdžiui, tokia teisė, e, e, kaip gauti išsame informaciją apie bilietus ir jų pirkimą. valstybėms narėms reikės suteikti nemažai lankstumo. Ypač e, tokio lankstumo reikės e, kuriant įvairius, įvairias struktūras susijusias ir su viešaisiais pirkimais, ir su įvairiais kitais dalykais. Nesižvelgiant į e, tinklų tankį, į turimą infrastruktūrą ir taip pat į jų uh, administravimo patirtį. Man tikrai norėtųsi, kad keleiviai pastebėtų, kad patvirtinus šiuos dokumentus situacija pagerėjo. Mes norime turėti vertikaliai integruotas struktūras ir dėl to yra pateikti keli pakeitimai. Buvo pateikta 540 pakeitimų, juose kalbama apie įvairiausius klausimus, jau kai kuriuos paminėjau. Bet aš dabar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, atkreipti kelis dalykus. Tai yra pati struktūra, toliau rinkos atvirimas susijęs pirmiausia su eismu ir su socialinė apsauga, po to bilietų pardavimas priežiūros institucijos vaidmuo ir kiti klausimai. Labai svarbu būtų at... nepradėti dogmatiškos diskusijos. Reikėtų ieškoti pragmatiškų sprendimų. Jau vyko keli susitikimai su šešėliniais pranešėjais ir esame numatę dar ir papildomų pranešimų. Ir tikiuosi, kad mes galėsime balsuoti jau lapkričio pabaigoje. Daug pakeitimų buvo pateikta septintam straipsniui, ypač jo A ir E punktams. Šiuose straipsniuose kalbama apie pačią struktūrą ir e, šis klausimas, panašu, kolegams atrodo pats svarbiausias. Daug kas nori daug ką išbraukti iš komisijos pasiūlymo, Ir yra tokių kolegų, kurie nori žengti dar toliau nei siūlo komisija. Rinkos atvirimas. Daug kalbama apie abipusiškumo principą. Daug pakeitimų yra susijusių su bilietų pardavimu, bet panašu, kad mes visi sutarėme, jog mums parlamente reikėtų patvirtinti labai griežtą poziciją šiuo klausimu. Tai tiek ir baigdamas norėčiau tiesiog pasakyti, kad e, aš tikiuosi, kad mes sugebėsime sklandžiai dirbti ir galiausiai parengsime gerą dokumentą. Dėkuoju toliau, ponas Kančijan. Tris minutės jūs turite. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju ponui Alkadraui už labai gerą darbą. Mes e, gerai bendradarbiavome ir visi puikiai suprantame, ką reikia daryti. Na, man atrodo, kad svarbiausias tikslas yra rinkos atverimas, nes be rinkos atverimo šis dokumentas mm, bus niekam tikęs. Aš perskaičiau kelis pakeitimus ir jie mane gan gerai nuteikė. Aš dar neišnagrinėjau jų išsamei, bet e, man atrodo, kad yra nemažai pakeitimų, kurie pritarė komisijos pasiūlymui. Ir iš esmės mano, kad mums reikia stiprinti keleivių apsaugą, kuriant geležinkelio vidaus rinką Europos Sąjungoje. Taip pat kolegos nerimauja dėl to, kad valstybės narės gali skirtingai interpretuoti kai kurios nuostatas. Dar vienas dalykas, kuris yra svarstomas Tai yra, ar mums reikia turėti nacionalinius reguliuotojus ar ES ligmens reguliuotoją. Aš manau, kad reikia ir tų, ir tų. Kai galvojame apie valdymą, suprantame, kad čia netiks mums nei, nei jų, e, nei kokios nors apsaugos priemonės, nei, e, nei kokios, kokie kiti netradiciniai metodai. Mums reikia leisti įvairiems e, šio labai sudėtingo geležinkelių sektoriaus veikėjams gerai bendradarbiauti. Jei mes norime atverti rinką ir jei norime turėti uh, tikrai stiprią daug įgaliojimų turinčių Europos ligmens e, reguliuojančią instituciją, tuomet reikėtų atsižvelgti į kai kuriuos pakeitimus, kuriuos aš pateikiu šiuo klausimu. Bilietų pardavimas. Aš pateikiau pasiūlymus, kurių tikslas yra užkirsti kelią kartelių sudarimui. Nes tai iš esmės pakenktų bendram mūsų konkurencingumui ir konkurencijai apskritai. Integruoti bilietai. Tai yra nacionalinių ir tarptautinių bilietų integravimas. Tam aš pritarčiau, bet tik tuomet jie bus suspręsti su konkurencija susiję aspektai. Toliau ponas Debaker. Turite tris minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir kolegoms. Pateikta labai daug pakeitimų. Ir aš manau, kad pakeitimai iš esmės susilpnina mūsų komiteto poziciją ir aš manau, kad tai yra visiškai netinkamas elgesys. Aš manau, kad pateiktas pasiūlymas yra dokumentas, kurį galima realiai svarstyti. Mes jau, pavyzdžiui, esame apsisprendę dėl savo pozicijos, dėl peržiūrėtos direktyvos ir manau, kad jos reikėtų laikytis. Yra nemažai svarbių klausimų, pavyzdžiui, valdymas savo frakcijoje mes visuomet manėme, jog mums reikia užtikrinti vienodas sąlygas tiek operatoriams, tiek valdytojams. Ir nusavybės atsėjimas būtų geriausias būdas e, užtikrinti, jog funkcijos tinkamai būtų paskirstomos. Ir čia kyla be abejo finansinio skaidrumo klausimas. Aš nežinau, ar komisijos pasiūlytos tos e, e, kiniškos sienos iš tikrųjų, iš tikrųjų galėtų būti naudingas pasiūlymas. Reikėtų dar panagrinėti, kaip galima būtų da, e, sustiprinti kai kurio, tas nuostatas, kuriuose kalbama apie finansinius srautus. Šiame komitete mes jau kalbėjome su komisijos atstovais ir akivaizdu, kad atveriant rinką ir stiprinant konkurenciją nebūtinai bus pagerinta paslaugų kokybė, nes mes matome, kas vyksta Junktinėje karalystėje ir Švedijoje. Mums reikia siekti tinkamos pusiausvėros ir aš pateikiu pakeitimus, kurių tikslas yra užtikrinti jog būtų ir toliau taikom, būtų prieinamas atviros prieigos paslaugos. Dėl bilietų pardavimo aš manau, kad mes turėtume pagalvoti apie didesnį skaidrumą. Ir gali būti be abejo, kad šis klausimas bus labai e, techninio pobūdžio. Reguliuotojai Aš nepritariu tam, kad e, turint stiprią reguliuojančią įstaigą Europoje, mes galėsime turėti daugiau įgaliojimų nacionaliniams reguliuotojams. Ne, aš manau, kad čia dar reikėtų paieškoti kompromisu ir jo siekti nebus lengva. Aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusius e, profs, e, pakviestus mūsų posėdė Laikfrendo svečius, tai yra profsąjungų atstovai iš pono Laikšrido apygardos. Taigi sveiki atvykę. Pone Duran, dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti e, pranešėjui už jo bendras mintis, kurią mes pritarėm. Tačiau yra trys klausimai, kuriuos aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Pirmiausia, tai yra tai, kad komisija siūlo per nelik daug galių suteikti valdytojams. Ji nori, ji nori da, ne, leisti da, uh, išorės uh, įstaigoms nustatyti kainas ir tarifus. Aš manau, kad čia reikėtų kai ką pakeisti, nes kils tikimybė, kad ateitie bus piknaudžiavama šią e, sistemą. Antras dalykas tai yra prieiga prie e, infrastruktūros. Jei reguliuojantį įstaigą bus stipri, tuomet tai iš tikrųjų gal ir galima bus užtikrinti geresnę priežiūrą. Infrastruktūros valdytojai ir kaip jie vadinasi operatoriai jų visiškas izoliavimas. Buvo atlikta daug tyrimų ir aš beje apie tai nekartą kalbėjau. Ir e, panašu, kad e, komisija laikosi e, griežtos linijos, tačiau aš nežinau, ar ji yra naudinga, tai galvojant apie visą sistemos integralumą. Ir trečia, jei mes norime užtikrinti, kad pelningiausios bendrovės ir stipriausios bendrovės pasisavintų didelės rinkos dalis ir taip išstumtų iš rinkos silpnesnius e, operatorius, tuomet reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų e, pakoreguoti bilietų pardavimo e, sistemą nes ji turėtų veikti labai gerai ir be abejo turėtų būti tarptautinė. Ačiū. Pane Vlasa. Tris minutės ir jums. Dėkuoju. Pereisiu prie savo gimtosios kalbos, tai yra čekų kalba. Norėčiau padėkoti pranešėjai už išvadas ir pasiūlymus. Aš palaikyčiau tą idėją įdėkti integruotą bilietų pardavimo sistemą. Jis būtų naudinga klientams, keliautojams. Tačiau uždavinys bus nelengvas. Taigi aš manau, kad mes turėtumėm iš karto aiškiai žmonėm pasakyti, kas bus tame, toje elektroninės bilietų pardavimo sistemos, toje sistemoje. Manau, kad kaip ir daugelį kitų frakcijų, kada kalbame apie infrastruktūros suskaidimą, atskirimą tam tikrų paslaugų nuo e, kompanijų pagrindinės veiklos, tai visada kyla klausimas, kaip konkrečiai atrodys tie pasiūlymai labai svarbu žinoti, kokia bus alternatyva tarp dabartinės e, vieningos struktūros ir e, atskirtosios struktūros. Ir aš nemanau, kad mes turėtumėm e, taikyti kažkokias tai nuostatas, kurios leistų supaprasintą tvarką, kažkaip tai perėti nuo vienos struktūros prie kitos reikia vienos, vieningos sistemos. Kita vertus, tada gali kilti, aišku, tam tikros diskriminacijos pavojus dalyviams iš e, šalies, iš išorės, taip sakant. Jeigu jūs nedalyvaujate sistemoje, tai gali e, pasidaryti taip, kad e, jūs tapsite mažiau konkurencingi, jūsų darbuotojai praras savo atlyginimus. Aš manau, kad darbuotojai turi būti traukiami į e, tuos sprendimus, kurie tiesiogiai susiję su vartotojais. Tai yra, kas yra siūloma, kokio bus kaštai, turim užtikrinti skaidrų mechanizmą, jeigu norime visą tai užtikrinti, jeigu mums pavyksis tai užtikrinti, tada be abejo geležinkelių transportas taps pateikim alternatyvą kelių e, transportui. Ačiū. Iš pat pradžių mano frakcija išsakė įvairiausių prieštaravimų e, ir pasipriešino šiam pasiūlymui, ir mes vieninteliai, kurie pateikėme savo pakeitimų projektų. Mes žinome, kad e, yra siūloma įvairiausių patobulinimų, kurie leistų užtikrinti geresnis valdysenos modelius, mes tai sveikintumėm. Pasiūlyme numatytos aiškios atskirimo priemonės ir jos mums atrodo pavojingos, jos gali pakirsti subsidiarumo principus. Savo siūlomose pakeitimuose mes e, pasisakome už tai, kad būtų palikta galimybė palikti integruotą sistemą. Neturime e, dabar gatavų sprendimų, kurios galėtume pasiūlyti e, dėl liberalių priemonių, dėl, dėl reformos, kuris sukurtų naujus standartus, kas e, būtų siejama su infrastruktūros bei operacijų tam tikrų suskaidimų, skirimų. Mes tikrai nepalaikome kitų frakcijų, ypatingai gal dar EPP e, pozicijų, nes šios frakcijos pasisako už visišką veiklos atskirimą. Ir Tai reiškia, kad e, geležinkelio operatoriams bus apskaitai užkirstos bet kokias galimybės palikti savo vertikaliai integruotas struktūras vietoje, vietoje veikti kai dėl komisijos pasiūlymo ir tų prekybinių barjerų, tų vadinamų kinų sienų, mes irgi nematome, kad šios priemonės neštų pridinės vertės kažkokios tai gilžinkelio e, sektoriuje arba palengvintų priekybą. Panašios priemonės jau buvo siūlomas 2012 metų teisės aktuose ir E, čia reikėtų pastebėti, kad kurios kitos frakcijos, tokios kaip SRD, e, frakcija palaiko mūsų poziciją. Taigi mes siūlytumėm išbraukti ištisus fragmentus komisijos pasiūlymo, e, nes ten matyti tokių, tokių elementų, kuriuos kritikavo ne viena iš mūsų frakcijų ir mūsų, mūsų komentarai taip pat jau vis kartojasi. Uh, Dar galų gali keletą žodžių dėl e, reguliuojančių institucijų, valdžios institucijų. Nėra jokio priežasčių suteikti šioms institucijoms kokiu nors politinių įgaliojimų, politinio svorio ir panašiai. Ačiū paprašyti pana Manganą iš regionų komiteto. Išsakyti regionų komiteto poziciją ir aš E, darau prielaidą, kad jisai aptars visą paketą. Taigi dabar suteikiu žodį jam. Dėkuoju, panė Prinkė, už tai, kad sutikėte man žodį. Taip, aš norėčiau pasveikinti parlamento narius ir norėčiau pasakyti keliais žodžius su uh, Europos regionų komiteto narių nuomonė, kuri buvo patvirtinta vienbalsiai praeitame plenarime posėdėje ir ji turėtų netrukus būti paskelbta tinklalapyje ir salėje yra prieinama angliškoje Aš suprantu, kad aš esu vienintelis e, regionų komiteto atstovas, e, atsakingas už šį e, klausimą, o parlamente tokių yra, man atrodo, šeši, šeši yra žmonės atsakingi už šį, šį klausimą. Taigi mes galvojame apie įvairius veikėjus, uh, Ir kalbame ir infrastruktūros valdytojus, ir e, jums yra žinoma, kad labai dažnai būtent infrastruktūros valdytojai naudoja infrastruktūrą, kuri yra vietos ligmens ir kurią dažnai finansuoja būtent vietos valdžia. Ir todėl mums atrodo, kad būtų visiškai normalu, jei valdymo struktūrose būtų jiems atstovaujama. Mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį į uh, uh, transporto planus Be abejo, jie turėtų tarnauti, e, patarnau, tarnauti liberalizavimui, tačiau kartu jie turėtų tad, uh, uh, būti tikrieji planai, jie turėtų atsižvelgti į tam tikrų regionų at, uh, ypatumus. Aš, pavyzdžiui, esu Alzasietis ir žinau, kad gali kilti įvairių rimtų problemų. Uh, kurios gali būti bendros keliems regionams ir uh, tuomet mums reikėtų derinti tuos e, transporto planus ir taip, tik taip galėsime užtikrinti tinkamą susisiekimą tarp įvairių regionų. Mes taip pat svarstėme, kaip galima būtų e, padėti operatoriams e, atsižvelgiant į tai, kad mes nenorime elgtis dogmatiškai, mes nenorime sakyti, kad e, kontraktus reikia e, būtinai suteikti tokiems ar kitokiems operatoriams. Mes norime, kad reguliuotojai galėtų e, čia tarti lemiamą žodį. Reguliuotojai galėtų čia nuspręsti, ar leisti vietos valdžiai suteikti sutartis, pasirašyti sutartis su tam tikromis bendrovėmis. Toliau mes taip pat manome, kad labai svarbu yra tinkamai įvertinti de, uh, e, riedmenų parką. Tai yra itin svarbu, kai yra keičiamas yra operatorius, nes uh, kai kuriais atvejais uh, įmanoma netgi būtų galvoti apie bendrą da, riedmenų valdymą ir da, nusavybę. Aš jau kalbėjau, kad labai svarbu užtikrinti, kad savivaldos e, institucijos galėtų dalyvauti e, geležinkelio paslaugų teikimo valdyme. Ar integruotas, ar e, atskirtasis modelis turėtų būti taikomas, čia mes manome, kad viską reikia palikti valstybėms narėms ir bet kuriuo atveju infrastruktūros valdytojai turėtų būti savarankiški vietos e, valdžios e, e, institucijos, galima tai būtų pasakyti, yra pagrindiniai vietos tinklų naudotojai ir, ir todėl jos turėtų, te, turi turėti galimybę stebėti, kaip yra leidžiamos lėšos. Šios paslaugos yra labai svarbios. Uh, regionams ir regionų komitetas mano, kad čia mes turime realią galimybę ir kad komisijos pasiūlymas dėl struktūros valdytojų gali turėti įdomių e, rezultatų. Yra taip pat ir kitų klausimų. Reikėtų stengtis, kad nebūtų sudarytos papildomos kliūtis e, didesniam saveikumui ir intermodalumui. Labai svarbu yra apibrėžti taisyklės, jas nustatyti ir tuo jūs šiuo metu ir užsimate. Užsi bet tas taisyklės turės taikyti reguliuotojai. Ir reguliuotojai turėtų, turėtų būti kompetentingi ir turi turėti pakankamai įgaliotojų. Be abejo, reguliuotojai negali nustatinėti patys taisyklės, bet reguliuotojai ne, šis reglamentas negalės būti veiksmingas, jei neturėsime stiprių reguliuotojų, jie turėtų būti gerai finansuojami, turėtų pakankamai e, priemonių joms reikalingų, reguliuotojai turėtų būti savarankiški ir Pagaliau reguliuotojai turėtų e, būti pakankamai kompetentingi ir turėti atitinkamus įgaliojimus tam, kad jie galėtų užtikrinti, kad galėtų užtikrinti, kad jie, e, e, viskas atliekama profesionaliai. Uh, Ši reforma yra skirta ne vien tam, kad e, būtų pagerintas keliavinis transportas ir mes stengiamės užimti labai aiškę poziciją, da, nekalbėjimai, pavyzdžiui, apie infrastruktūros da, e, at, e, atskirimą. At, Mes tiesiog galvojame apie vietos transporto organizavimą ir būtent jis mums labiausiai rūpėjo, nes būtent vietos valdžia jį dažniausiai ir naudoja. Ir mes tik tai įtraukę vietos valdžios atstovus mes galėsime užtikrinti deramos kokybės paslaugas mūsų keleiviams. Sas. Kągi, ačiū kolega, kad pasakėte ir tikiuosi, kad niekas nesutrukdys jums pasivyti savo traukinį vykstant į Elsasą. E, na, jūs turbūt supratote iš savo patirties, kaip yra svarbu užtikrinti gerą mm, traukinių susikimą su Elsasu. Dabar aš turiu ponus Kramą ir Panuretur, kuri nori pasakyti pasisakyti, e, ar, ar būtų dar ko nors norinčių pasisakyti. Kol kas mes kalbame tik tai apie. Alkad. Alkad. Alkadravi. E, penšimą. Taigi, Maiklai, prašau kol kas dvi minutės. Noriu be abejo padėkoti pranešėjai. Mes kalbame apie principų standartizavimą, pirmiausia, turime būti pragmatiški. Visų pirma, aišku, reiktų užsiminti, kad socialinės teisės yra svarbios, tačiau galiu pasakyti, kad mes e, Vokietijoje, pavyzdžiui, taikome tam tikrą įkainį atskiroms e, atšakoms ir turime užtikrinti, kad nebūtų socialinio dempingo. E, E, socialiniam dempingui reikia numatyti kažkokias tai ribas, kurių negalima peržengti. Mes turime neblogos patirties. Toliau kalbam apie prekių srautus, tai prekių srautų valdymo patirtis e, pagal šias priemonės, ko gero, yra netokia bloga daugelį valstybių. Iki 20 procentų padėjo prekių srautai per geležinkelį ir panašiai. Na, Kalbant apie valdžios institucijas, pavyzdžiui, Prancūzijoje turime patirties, kada reguliavimo institucijos jų vaidmo buvo sustilpnintas ir mes manome, kad tai yra neteisinga. Labai svarbu e, užtikrinti, kad pinigų srautai sistemoje būtų gerai valdomi. Taigi, e, čia grįžtame prie skaidrumo klausimo. Problema buvo tame, kad trūko skaidrumo. Jeigu žmonės pradeda supirkinėti konkurentų kompanijas arba, pavyzdžiui, kelių transporto kompanijos kišasi į gelžinkelio veiklą. E, to reikia e, vengti. Kita vertus, integracija yra geras dalykas. Na ir e, Natūralu, kad e, kai Europa yra tiek integruota, pavyzdžiui, vokiečių vežėjai e, keliauja į Olandiją ir panašiai, panašiai. Ir be abejo, ne viena bedrovė nesinaudoja vien tik savo nuosavais kelšinkelių tinklais. Kalbant apie e, atsėjimą, taip, galbūt tai yra neblogai, bet kita vertus mes turime taip pat ir suvienti bedrovės. Ačiū, ponė Pirmke, aš pirmiausia norėčiau padėkoti Saidui už jo pranešimą ir aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į uh, du dalykus. Pirmiausia, tai yra uh, infrastruktūra ir komisija siūlo visiškai atskirti uh, infrastruktūrą ir paslaugų teikimo įmonės. Mes turime uh, Vokietijoje ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, uh, labai didelės, stambes geležinkelių įmonės ir jos be abejo pasisako už integruotas sistemas, nes jų manimo jos yra geriausios. Aš manau, kad e, visos reformos turėtų būti pagrystos e, vienoda visų operatorių ir valdytojų teisė naudotis e, infrastruktūra ir integruota sistema galės pakengti šiam tikslu, galės daug ką pakeisti ir aš manau, kad tai būtinas išvelgti. Antras dalykas, kurį aš norėčiau pasakyti, jis yra konkretesnis, e, e, tai yra susijęs su pilietų pardavimu ir e, pranešės apie tai kalbėjo. Integruojant įvairias sistemas gali kilti grėsmė, jog internete dominuos tikrai tam tikri pardavėjai ir kad tai gali pakengti mūsų bendrai geležinkelio politikai tos e, e, e, įmonės, kurios yra geriausiai pasirengusios informacinė, technologinė prasme galės nurungti visas kitas įmonės. Aš manau, kad čia reikėtų dar paieškoti pusiausviros. Uh, Ir reikėtų dar taip pat e, pagalvoti apie tai, kaip bus teikiamos sutartys, kaip jos bus pasirašomos, ar jos turėtų būti tiesiog e, e, pasirašomos, skiriamos tam tikroms įmonėms, ar reikėtų skelbti konkursus. Labai dėkoju pirmininkė. Aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Tai iš tikrųjų nebuvo lengvas uždavinys, tema yra gana sudėtinga ir kartais jinai sukelia daug emocijų. Manau, kad mes turėtumėm laikytis pozicijos, jog e, reikia laikytis subalansuoto požiūrio į tinklų ir e, funkcijų atskirimą. Nežinau, iš tikrųjų reikia radikalių priemonių e, atskirti viską visuotinai, mes galime kai kur turbūt palikti galimybę ir vertikaliai integruotams kompanijoms E, bent jau iš pradžių ir paskiau. Vėlgi, e, turėjome tam tikros patirties ir e, peržiūros metu pagrindinė išvada ES mestu buvo, kad reikėtų peržiūrėti ir sustiprinti reguliavimo institucijų vaidmenį. Vėlgi peržiūros metu buvo padaryta išvada, kada pinigai pirmiausia turėtų būti panaudojami teisingai ir racionaliai. Ir mm, mes Konstatavome, kad e, nueitas jau gana tolimas kelias, stiprinant reguliavimo institucijų vaidmenį, tačiau dėja komisija nenorėjo palaukti, kol e, šitas teisės aktas bus pilnai perkeltas į visų valstybių e, narių nacionalinę teisę ir dabar jau turime pasiūlymą dėl ketvirto gelžinkelių paketo. Na ir aš manau, kad nepaisant to, kad vyksta šitą diskusiją, mes neturėtumėm atidėti iš šona techninių dosie svarstymo. Uh, Galbūt kai kuriais atvejais, jeigu reikia spręsti techninius klausimus, turėtumėm visą šitą iniciatyvą truputį pristabdyti ir pirmiausiai spręsti tas techninės smulkmenas. Ir turbūt visai sąžininga būtų pasakyti, kad čia Briuselėje mes turime pirmiausiai nepamiršti subsidarumo principo. E, iš tikrųjų, dažnai, na, t, t, t, galbūt nėra tiesiog neryšio, tačiau jeigu pasižiūrime į patirtį tų valstybių narių, kur e, kraštutinės dešiniosios partijos E, dabar sėkmingai atėjo valdžia. Neturime iš tikrųjų laikytis kraštutinių pozicijų, nes kaldykime tinklų per greitai. Kągi aš norėčiau pasveikinti dar vieną lankytojų grupę e, iš Austrijos. E, mano perkė pakviesti svečiai, kurie dirba Koritėje. Na ir e, aš norėčiau e, paraginti jūs susirasti laisvų vietų, yra pakaitinių narių, neužimtų, pusė, neužimtų vietų, yra galbūt kelios laisvos kėdės čia kairėje. Iš tikrųjų, jeigu ateis parlamentarai, galbūt jums teks užleisti tas kėdės, bet dabar yra jokinga, kad svečiai stovi, kai salėje pilna tuščių kėdžių. Dabar, panas Rygo. Aš pritarčiau Saidui. Na, pirmiausia, mes turime galvoti apie transporto kokybės patobulinimą keleivių naudai ir turime vengti įvairiausių e, piknaudžiavimo atveju, ypatingai, kurie pakenkia patiems darbuotojams. Taigi, jokių abejonių, kad e, tolesnis rinkos atverimas e, galėtų atitikti mūsų keliamus tikslus. E, be abejo, tas rinkos liberalizavimas yra tik tai priemonė, nėra galtinis tikslas, tačiau jisai yra svarbus procesas, kurį be abejo reikia gerai prižiūrėti ir aš čia sutikčiau su regionų komiteto atstovo žodžiais. Mes pirmiausia turime stiprinti komisijos įgaliojimus jeigu norime bendrijos sistemos, kuri pateisintų savo vardą, o nebūtų vien tik tai nacionalinių sistemų kažkoks tai, kažkokia tai samplauka. E, kadangi iš tikrųjų rinkos liberalizavimas, išlaisvinimas nėra procesas, e, procese, taip sakant, pats savaiminis procesas, jis yra daug sudėtingesnis, jam yra daug įvairiausių aspektų, įvairiausių niuansų. Ir jeigu mes turėsime sistemą, kuri nebus gerai prižiūrima, tai e, sistema gali privesti prie e, monopolinės struktūros praktiškai vieno dominančio operatorius ir tai tikrai nedžiugins klientų. Pone Pirinkai, gerbėjai kolegos, reikia suvokti, o apie tai beje e, labai mažai kalbama pastraisiais mėnesiais, tai kad mes kalbam čia apie politinius klausimus, tai yra politinė diskusija. Ir e, e, iš esmės ši reforma paveiks ne tik geležinkelių įmonių personalą, bet ir visus tuos, kurie naudojasi geležinkelių politiką. Tai yra visi, e, visi mes. Aš dažnai išgirstu iš kolegų čia parlamente, kad mes dažnai e, gali pasirodyti, kad čia kalbame apie technokratinius dalykus. Aš manau, kad mums reikėtų sistemos, kurioje valdytojai e, turėtų būti susijęti su e, paslaugų teikėjais. Niekas neįrodė, nėra jokių įrodymų, ponė Rikė, kad atskirimas yra geresnis modelis, kai kalbame apie ekonominį veiksmingumą, e, geležinkelių sistemos e, ekonominį veiksmingumą. Ir e, tai yra akivaizdu, pavyzdžiui, Niderlanduose, Niderlanduose ir Junktinėje karalystėje. Tam matome labai gerai, šiuose šalyse buvo eksperimentuojama su visišku skirimu ir liberalizavimu. Bet to į mūsų ekonominius ir socialinius tikslus nebus atsižvelgta, jeigu bus e, atskirta, atskirta infrastruktūros, e, e, atskirtas infrastruktūros valdymas ir paslaugų teikimas. Tai yra labai svarbu. Ir Said Alkaida, tikiuosi, atsižvelgs į mano nuomonę, nagrinėdamas pakeitimus. Uh, nes nepamirškite, kad mes turime rūpintis tiek geležinkeliniu personalu, tiek vartotojais. Aš kalčiak, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinau, kad mane netaip lengva pastebėti, aš nelabai e, išsiskiriu sėdėdama šitą kolegų. E, noriu pasakyti, kad kalbame apie e, geležinkelių transportą, mes atrodo nulatos kažką bandome tobulinti ir vis dėlto matome, e, kad transporto srautai kelias nemažėja ir taip pat yra daug nepatenkintų poreikių. Taigi, kai kalbame apie būtinybę atskirti keleivių vežimą nuo krovinių vežimo arba kažkokį tai infrastruktūros valdymo atskirimą, Mančiau, kad e, ką, tai, ką jau padarėme, jau po kokių 12 metų pastangų e, atrodo liūdnokai. Rinko atverimas yra gerai idėja, tačiau mes turime pirmiausiai sieti tai su tam tikrais gebėjimais. Pavyzdžiui, Čekijoje mes neturime galimybių, neturime gebėjimų Ir mes turime įvairių operatorių, kurie užsiema ir krovinių transportų, ir keliaivių gabenimu, tačiau didesnių papildomų gebėjimų mes jų tiesiog nebeturime. Taigi, jau kalbėsime apie čekų geležinkelio e, pajėgumus, e, jie nukentėtų nuo tokių priemonių. Taigi, pirmiausia, kai kalbame apie geležinkelių sektorių, mes visi sutarėme, kad reikėtų dindėjo vaidmenį, Tačiau labai svarbu užtikrinti ir tolesnę savų geležinkelių priežiūrą. Mes turime 69 skirtingus e, regionus ir e, ties pasieniu ta jurisdikcija tarsi pereina. Negalima ignoruoti šitų problemų. Pane Pakė. Uh, E, jūs kalbate apie pono Kadravį pranešimą, taip? Iš tikrųjų, e, aš noriu padėkoti pranešėjui už pateiktą pranešimą ir įvairius pakeitimus. E, pakeitimai siūlomi dėl, dėl ketvirto geležinkelių paketo ir vieningos geležinkelių erdvės Europos sukūrimo. Uh, E, šitie pasiūlymai remiasi peržiūros procesu ir buvo pridė prie išvados, kad reikia imtis tolesnių priemonių, e, atverti rinką dar labiau, e, keisti, keisti struktūros valdymą. Na ir apie tai ir kalbama tame pasiūlyme. Pasiūlyme pirmiausia, pirmiausia kalbama apie efektyvesnį infrastruktūros valdymą. Mes leidom savo išplatinti dokumentą dėl E, galimų pasiūlymų, kaip efektyviau valdyti infrastruktūrą. E, štai toliau bus tariama, aptarnėjama talinė e, numatytame renginėje dėl TNT. Ir vėlgi komisijos pasiūlymo esmė yra pirmiausiai sustiprinti infrastruktūros valdy, valdytojo vaidmenį ir jo funkcijas integruotoje Europos gelžinkelių tinklų struktūroje. Taigi, mes matome, kad regionų komitetas atrodo irgi palaiko visas šitas iniciatyvas, infrastruktūros valdymą. E, e, infrastruktūros valdymo poreikiai panašu yra derinami su klientų infrastruktūros e, poreikis ir Panašu, kad pranešės palaiko taip pat e, idėją, jog reikėtų plėsti infrastruktūros valytojo funkcijas, e, siekiant užtikrinti, kad jis tikrai galėtų teikti veiksmingas paslaugas ir galėtų kontroliuoti savo kaštus. Na, trečia, infrastruktūros valdytojas, ir tai turbūt yra esminis dalykas, kurį pabrėžė ne vienas kalbėjusis, infrastruktūros valdytojas turi būti nepriklausomas Aš pridėčiau pilnai nepriklausomas, visiškai nepriklausomas. Ir e, tai be abejo lengviau užtikrinti, kada struktūra yra atsijata. Kita vertus, komisijos pasiūlyme mes matėme, kad tą nepriklausomumą galima užtikrinti ir vertikaliai integruotose struktūrose. Taigi komisijos pasiūlymas šiuo klausimu yra pakankamai protingas. Tai yra, reikėtų išanalizuoti finansinius srautus, labai svarbu būtų e, sustabdyti uh, E, viešai finansavimą iš infrastruktūros valdytojų ir taip pat iš e, tų mm, mokesčių rinkėjų. Na ir aš suprantu, kad kol kas esama infrastruktūra labai sunkina tokių finansinių srautų analizę ir dėl to reguliuojančiom institucijom labai sunku yra apžvelgti bendrai viso sektoriaus padėtį ir ją sėkmingai, jį sėkmingai reguliuoti. Uh, tos nuostatos e, dėl tų vadinamų kinų sienų, dėl e, tam tikro uždarumo sistemų. Taip pat yra gana protingos, kalbam apie tai, kad reikėtų pirmiausiai vertinti, kas e, vienoje pusėje yra atsakingas šios dalykus, kas kitoje pusėje ir po to jau mėginti rasti kažkokį tai integruotą sprendimą. Taigi labai svarbu, kad jeigu daugelis pakeitimų, kurie buvo pateikti, ypatingai tie, kurie, e, kurie siekiama išbraukti daugelį nuostatų pateiktų komisijos pasiūlyme, e, jeigu, jeigu šie dalykai liktų, tai mes faktiškai grįžtume prie senosios integruotosios struktūros ir tai iš esmės reikštų, kad e, struktūros ir operatoriai E, kitus sakant, e, operatoriai iš esmės e, patys valdo savo infrastruktūrą ir galbūt jie gali plėtoti, tačiau būtų daug sunkiau pasiekti, kad infrastruktūros plėtra atitiktų visų operatorių ir kitų veikiančių šalių interesus. Kaip jau sakiau, daug yra gerų dalykų šitams pasiūlymuose ir pirmiausia, mes turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp prieigos prie rinkos ir tam tikrų viešų paslaugų įsipareigojimų kai aš kalbėjau su savo kolega Maitelėga, e, mes daug kalbėjome būtent apie tos viešojo sektoriaus įsipareigojimus, tačiau e, apibendrinant galima būtų sakyti, kad mes turime galvoti apie tai, kaip reikėtų e, įvesti daugiau konkurencijos į gelžinkelių sektorių, kuris kol kas daugelį valstybių veikia dar monopolinių pagrindų. Ir be abejo, tai atneštų naudos keleiviams, tačiau kartu reikėtų užtikrinti darbuotojų teisės. Uh, Ir e, tai būtų galima padaryti pirmiausiai per gelžinkelių sektoriaus e, aktyvumo didinimą. Na ir taip pat e, tam tikros priemonės, kurios gali pakirsti šiek tiek tą viešų pirkimų procesą gelžinkelių sektoriuje, turėtų būti kompensuojamas kitomis priemonėmis. Na ir labai priklausys viskas nuo to, kaip parlamentas įspręs viešų sektorių įsipareigojimų klausimą. Dėkoju e, visiems e, pranešėjams dar pasiūlysiu pasisakyti, jeigu norės apibendrinti. O dabar pereinam prie penkto darbo atvarės klausimo, Metijų Groš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į egzistuojančius iššūkius susijusius su šio pasiūlymu. Uh, Mes norime pagerinti egzistuojančią situaciją, o ne ją pabloginti. E, valstybės narės taip pat turės prisidėti savo finansinių indėlių, nes e, kalbam apie valstybių lėšus, lėšas. Nereikėtų užmiršti ir skaidrumo, reiktų apibriežti tą skaidrumą. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pateikė e, pakeitimus. Iš viso gavome 382 pakeitimus. Ačiū už pasiūlymus. Tikrai mes galim patobulinti pranešimą. Atkreipia dėmesį į pateiktus pasiūlymus, mums reikia ieškoti kompromisu. Pakankamai akivaizdu, kad reikia paskirti e, valstybinės valdžios institucijos, pavyzdžiui, kaip Belgijoje. Mes taip pat turime užtikrinti, kad viską galėtume pasiekti. Mums reikia tinkamai apibrėžtos apim, apimties, mums reikia e, atkreipdėmėsi į viešųjų paslaugų įsipareigojimus. Mums reikia geriau apibrėžti savokas. Galbūt nereikia tokio detalaus pasiūlymo, kaip dabar pateikta, tokių detalių transporto planų, gal nereikia tokio daugia modulumo, galbūt reikia kai ką palikti apibriežti valstybin, valstybinėms institucijoms. Reikia ne tik konsultuotis, bet ir išklausyti E, suinteresuotasis šalis. O kalbant apie paslaugų pirkimo sutartis, tai e, reikėtų išlaikyti balansą tarp didesnių ir mažesnių valstybių. Mes negalim kalbėti apie kažkokias bendras e, taisyklės, kurias priimsime, bet reikia pasiekti balansą tarp didelių ir mažesnių valstybių, pavyzdžiui, Luksemburgo. E, sutartys e, galėtų padėti išspręsti šią susidariusią su, situaciją. Abipusiškumas taip pat labai svarbus ir tai nėra kalbant tik apie e, valstybės, bet apskritai turime užkirsti kelią, kad nesusidarytų monopoliai Ir reikia atsižvelgti ir į trečiasias šalis, ne tik ES valstybės narės. 5.6 e, straipsnis buvo, punktas buvo ištrintas, jį pakeitėme. Aš tik norėčiau e, pasakyti, kad e, viešieji pirkimai turėtų būti atliekami efektyviai turime apibriežti konkrečias procedūras, kad pasiektume tam tikrų rezultatų ir turėtume vadovautis tomis procedūromis. Labai svarbu vėl atkreipti dėmesį į skaidrumą. Penki, šeši, penkiolika milijonų eurų, aš čia tik tai paminėsiu kelis e, skaičius, kurie pateikti pranešime tokios pereinamo laikotarpio taisyklės. Taip pat reikėtų aps, apsibriežti 2029 reikalavimus, o ne 2019, kaip siūlo komisija. Dėkoju. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Berichterstatter, Kollege. Dėkoju, ponė pirmininkė, pranešėjai, ponios ir ponai. Man didelė garbė pasisakyti šešėlinio pranešėjo mūsų kolegos vardu. Visų pirma, dėkoju už kolegialumą ir konstruktyvų darbą. Ponas Lebratskis tai teigia, kad prieš keturias dienas jis e, gavo e, visų e, šių pakeitimų vertimą į lenkų kalbą. Ponas Lebratski nespėjo peržiūrėti šio beveik 400 puslapių dokumento detaliai. Tačiau matyti, kad e, kai ką siūloma ištrinti, išbraukti. E, komisijos pasiūlymas e, mums pateikia tik tai apribojimus ir tie apribojimai yra labai keisto masto. 13-17 punktas peržiūrėtas, tai, tai netinkama Europos teisėje kūrininkui. Komitetas nori peržiūrėti pranešimą ir pateikti. Ir, ir klausimas kyla, ar galime iki lapkričio pabaigos pateikti visus reikiamus pakeitimus ir viską peržiūrėti. Ar spėsime tai aptarti plenariniai sesijoje? Tikriausiai turizmo ir transporto komitetas turi e, visai kitokį laiko suvokimą. Kalbant apie uh, liber, liberalizavimą geležinkelių ir keleivių srityje, tai 2007 metų reglamentas 13.17 reikėtų 13.70 reikėtų pakeisti, bet nereikėtų atmesti visų komisijos pasiūlymų. Mes turėtume atkreipti dėmesį tik į pačias e, svarbiausias detalės, tik į techninės detalės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti visų pirma pranešėją už labai gerą darbą. E, laukiu nekantriai posėdžio, kuris vyks kitą savaitę Strasbūrė. Žinoma, kad mes visi turime tą patį tikslą, nes e, mes turime pagerinti geležinkelių paslaugas. Mes dažnai sulaukiam keleivių skundų. Labai svarbu, kad rinka būtų atverta kuo įmanoma greičiau, todėl mes, liberalai, pritarėm uh, komisijos pasiūly, pasiūlytai datai 2019 metų. Kalbant apie 29 metus, tai liberalai mano, kad ta data yra per tolima. Mums reikia efek, efektyvių pakeitimų tranzitiniu laikotarpiu. Mes manom, kad viešieji pirkimai turėtų būti pradėti kuo anksčiau. Todėl e, turėtume. On amendment 299 of colleagues turėtume vengti, kad e, sutartys būtų pasirašomos tiesiogiai su bendrovėmis be konkursų per pereinamąjį laikotarpį, manom, kad jis bus kuo įmanoma trumpesnis. E, nor... Norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į 339 pakeitimą, kurį aš pateikiau dėl tiesiogiai pasirašomų sutarčių. Aš persunčiau e, šį pakeitimą. E, reglamentuojančiai institucijai. E, kalbant apie abipusiškumą su trečiomis šalimis, tai mes visi turėtume stengtis, kad konkurencingumas būtų aukščiausia vertybė. Dėkoju dar kartą uždėmesį ir tikiuosi, kad rengiant kompromisus atsižvelgsite į mano išsakytas mintis. Dėkoju. Žaliųjų atstovas ponas Zarybi, tris minutės. Dėkoju, ponė pirmkė, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti uh, ponui Groš, mūsų pranešėjui, už tai, kad jisai atvir, labai atvirai rengė šį pranešimą dėl labai sudėtingo techninio ir politinio klausimo. Aš norėčiau Jums priminti, ko mes siekiame ir mes, aš tikiuosi, kad aš kalbu apie visus, mes norime, kad geležinkelio transportas veiktų geriau Europoje, kad būtų teikiamos geresnės geležinkelio paslaugos, nepakenkiant saugumui, kuris rūpi mums visiems. Mes taip pat norėtume atsižvelgti į socialinės sąlygas. Aš tikiuosi, kad tai yra akivaizdu iš, pa, iš a, pakeitimų ir taip pat a, norime atsisakyti nu, protekcionistinio požiūrio. Pone Pirinkė, man atrodo, kad mes dirbame, pakeitimai buvo patekti ir aš dėl to džiaugiuosi. Socialinės sąlygos, kurios yra mano galva labai svarbios. Labai svarbu yra. Ir už, užtikrinti, kad būtų tinkamai apsaugoti darbuotojai, nes uh, rinka gali kartais elgtis uh, uh, gan, uh, gan ži, žiauriai. Ir turime e, užtikrinti, kad nacionalinės įstaigos užtikrintų, jog operat, visi operatoriai laikytųsi atitinkamų socialinių standartų. Bet to, man atrodo, kad būtų labai svarbu pakalbėti apie vietos kompetitingos institucijos apibriežti. Apie, ją, e, apie e, tokias institucijas kalbama komisijos pasiūlyme. Uh, reikėtų labai aiškiai, e, kad viskas aiškiai būtų apibriešta, apie kokias regioninės valdžios institucijas kalbame, apie kokias teritorinės ribas kalbame. Viešųjų paslaugų sutartis ir jų tiesioginis e, e, teikimas. Uh, Apie tai jau buvo kalbėta ir apie jas beje yra kalbama ir įvairiuose pakeitimuose, e, iš kurių yra akivaizdu, kad mes norime, kad būtų pasilaikoma strateginio požiūrio kiekvienam regione, atsižvelgiant į e, kiekvieno regiono ypatumus. Toliau blokavimas ir pirmiausia, abipusiškumas. Man atrodo, kad mes turėtume e, dar pasigilinti šį e, klausimą. Kai kalbame apie treč, trečios, trečiasias e, šalis, čia liktai atrodytų viskas. Man atrodo, kad reikia užtikrinti, jog visos kompetentingos institucijos laikytųsi abipusiškumo principą. Tačiau aš nežinau, ar taip iš tikrųjų bus daroma visose valstybės narėse. Kai kas minėjo 2019 metus, gal tai ir yra e, tinkamas terminas, nes, e, nes šis e, teisės aktas dar yra rengiamas. Aš norėčiau atkreipti kolego dėmesį 315 pakeitimą, kurį aš pateikiau ir te, aš raginu atsižvelgti ekonominę e, ir techninę e, padėtį, skiriant e, sutartis tam tikriems operatoriams. Ponas Zylė, tris minutės. Aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti Matijo Groš už didžiulį darbą. Uh, Kolega dirbo tikrai labai organizuotai ir labai e, entuziastingai. Ir tikiuosi, kad šiandien mes daug dėl ko galėsime susitarti. Nepamirškime, kad pranešimai, kuriuos šiandien svarstome, yra tarpusavį susiję. Ir reikėtų užtikrinti, kad būtų visiškai išnaudotos visų galimų e, sinergijų potencialas ir kartu būtų sustiprintas viešųjų paslaugų teikimo sistemos patikimumas. Ponas Groš minėjo iš tikrųjų, kad sistemos valstybės narysės skirtingos ir pranešėjas kalbėjo apie Luksemburgą ir Prancūziją, bet nepamirškime, jog ES yra ir kitų vietų, kur sistemos yra visiškai skirtingos Yra tam tikrų regionų, kuriuose būtų tikrai labai naudinga e, integruoti geležinkelių sistemas. Pereinamasis laikotarpis, čia aš pritariu liberalams, aš manau, kad ilgesnis Pereinamasis laikotarpis, tai, tai yra iki 2029 metų, yra pernelik ilgas ir mes norėtume, kad būtų sugrįžta prie pirminio komisijos pasiūlymo, tai yra prie 2019 metų. Abipusiškumo principas ES. Čia man kyla tam šiokių tokių abejonių, ypač kai aš kalbuosi su rinkos ekspertais. Jei mes Europos Sąjungoje neleisime veikti kai kuriems trečiųjų šalių operatoriams, veikti, ir kartu norėsime, kad mūsų operatoriai teiktų paslaugas tose trečiosiuose šalyse, tuomet iškils e, savaime e, šiokių tokių e, teisinių problemų. Ir manau, kad reikėtų daryti viską, kad nebūtų pakengta konkurencijai. Reikėtų elgtis labai atsargiai, žengiant tokiu keliu. Aš manau, kad apipusiškumo principas taikomas ES viduje yra puikus, tačiau reikia įsigilinti tai, kaip jis bus taikomas su trečiosiomis šalimis. Taigi, abipusiškumo principas turi dvi formas. Tai yra viena forma abipusiškumas turi, kai mes kalbame apie darbą Europos Sąjungoje ir visiškai kitą, kai kalbame apie trečiasias šalis. Pone Vils. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš karto norėčiau pasakyti, kad išklausius pono Kramerį, aš norėčiau paklausti jūsų, o tai kas norėtų dirbti visą darbo dieną pagal neterminuotą darbo sutartį ir gauti minimalų atlyginimą? Mano frakcija nepritarė tam, kad būtų keičiamas e, viešųjų paslaugų įsipareigojimo reglamentas. Šiuo metu diskusijos vis dar vyksta dėl šio reglamento. Mes pateikime pakeitimus, kuriuose raginame gražinti šį dokumentą komisijai ir beje Renault ir AKR e frakcijoje e, kolegų, kurie mums pritarė. Bet mes stebėme diskusiją. Lisabono sutarties 27 protokole yra nurodyta, jo kompetitingos institucijos e, turi uh, galimybę pačios spręsti, kaip organizuoti viešųjų paslaugų teikimą ir tai būtina atsižvelgti. O šis dokumentas panašu, kad visiškai to principo nepaiso. Būtina užtikrinti, kad kokybės, saugumas, veiksmingumas ir e, prieiga būtų užtikrinti visur. O šis dokumentas tikrai e, to neužtikrins, nes akivaizdu, kad rengiant konkursą e, e, sutartis bus. Konkursą laimės galiausiai tas, kas siūlo, siūlo mažiausią kainą. Reglamento penktos rapsnių šeštame punkte kalbama yra apie lankstumą ir jis yra skirtingai e, interpretuojamas. Kokybė ir socialiniai standartai, mūsų galva, tai yra labai svarbus e, šio dokumento aspektai, nes mes esame įsitikinę, kad e, tinkama socialinė apsauga yra neatsiejama keleivinio transporto paslaugų teikimo dalis. Socialinės sąlygos turi būti privalomos ir kai sutartys yra pasirašomos automatiškai e, su tam tikrais operatoriais, tuomet būtina laikytis tam tikrų socialinių e, standartų. Mes patikime pakeitimus, kuriuose kalbame apie tai, kad socialiniai e, standartai būtų taip pat užtikrinti ir tuomet, kai yra keičiamasi personalų tarp įvairių įmonių. Dėkoju. Šiuo metu šeši kolegos užsirašė kalbėti, dabar septyni, nes dar paprašė žodžio pon, ponio Koleček. Viskas, ar nėra daugiau norinčių pasisakyti? Taip, aš žinau, kad jūs kalbėsite pono Liberatskį vardu. Chan Benjan Durant Kramer Kolicek. Okay, for two minutes. Taigi kiekvienas iš kolegų turės e, po dvi minutės. Pone Alkadraui, prašau. Uh, uh, Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Groš. Man atrodo, kad e, mums dar teks nekartą susitikti, nes mūsų pranešimai tikrai yra tarpusavį susiję. Dabar aš apsiribosiu tik tai keliomis pastabomis. Aš noriu tik tai pakomentuoti savo pateiktus pakeitimus. Manau, kad labai svarbu yra tekste paminėti socialinius aspektus. Labai svarbu yra juos sustiprinti. Pavyzdžiui, kai yra kuriami transporto planai, tuomet kompetentinga institucija privalo atsižvelgti į socialinius standartus ir į kolektyvinės sutartis kurios galiojo tuo metu. Taigi į tai būtina atsižvelgti. Bet kas, kas teikia paslaugas pagal viešų paslaugų įsipareigojimą, privalo užtikrinti socialinės, laikomasi socialinių standartų ir kolektyvinių sutarčių nuostatų. Toliau konkurso tvarka ar e, e, sutarčių, tiesioginių sutarčių sudarimas. Čia aš manau, kad reikėtų siekti tam tikros pusiausvėros, nes būtina atsižvelgti į realias aplinkybės. Ir gal galima būtų apibriežti, kad, pavyzdžiui, tam, e, tam, tikros, tam tikrose linijose, tai yra linijos, kurios sudaro e, iki 100 tūkstančių keliaivių kilometrų, e, turėtų būti aptarnaujamos dvi, mažiausiai dviejų operatorių. Taip mes galėtume užtikrinti paslaugų teikimą kuo didesnėje teritorijoje. Tiesioginės e, sutarčių sudarimas ir abipusiškumo principas, apie tai mes kalbėsime kitą kartą. Ponas Rikė, dėkoju, ponė pirmkė, dėkoju pirmiausia ponui Groš. Tai yra mūsų e, koordinatorius, jisai puikiai padirbėjo. Dėkuoju mūsų koordinatoriui. Mane labai sudomina regionų komiteto pasisakymas. Tai yra tai, kad buvo paminėta, kad e, transporto sektoriuje mes e, galime ir kartu atsižvelgti į transporto e, e, tikslus ir kartu įdėkti socialinės ir aplinkosaugos, aplinkosaugos normas ir visai lė kitų svarbių normų. Ir manau, kad yra labai svarbu, kai mes kalbame apie šios dokumentus. Antras dalykas tiesioginių sutarčių sudarimas ir e, konkurso, konkursų rengimas ir ar reikia nustatyti tam tikras ribas, kada e, reikia rengti konkursą. Čia, e, čia Situacija yra sudėtinga dėl to, kad e, situacija šalyse yra labai skirtinga. Aš manau, kad čia reikėtų atsižvelgti į, e, nu, nustatyti sąlygas atsižvelgiant į regionus, o ne valstybės narės. Nes aš pasisakau tikrai už regionų didesnį vaidmenį ir mes žinome, kad e, tik tai taip galima bus realiai kažką patobulinti. Toliau terminas. Na, Aš manau, kad 2029 metai yra pernelik e, ilgas terminas. E, ir gal galima būtų pagalvoti apie kažkokį tarpinį terminą tarp 2019 ir 2029 metų. Ir trečias dalykas - abipusiškumas. Bet abipusiškumo principas atitinka sutarties e, nuostatas ir yra reikalingas ir norint kurti vidaus rinką. Taigi čia mes, man atrodo, turime dar problemą, kurios dar nesugebėjome spręsti ir gal komisija ką nors galės pasiūlyti šio klausimu. Dėkuoju toliau, ponas Kančian. Ačiū, ponė pirminkė. Dėkuoju ir ponui Grošu už atliktą darbą. Labai trumpai aš norėčiau paminėti tik tai penkis klausimus, kuriais patikiu pakeitimus. Taigi, pirmiausia, ekonominė pusiausvyrą, kurią reikia užtikrinti. Aš kalbu apie ekonominę pusiausvyrą tarp rinkos atverimo ir viešųjų paslaugų įsipareigojimo. Tai yra svarbiausias mūsų tikslas. Antras klausimas tai yra e, abipusiškumas. Ir abipusiškumas tiek ES viduje, tiek su trečiomis šalimis. Panašu, kad kol kas e, abipusiškumas taikomas e, skirtingomis sąlygomis. Toliau konkursų rengimas. Aš pasisakau būtent už konkursus. Terminai čia būtų labai svarbus tokių konkursų rengimo aspektas. Ir uh, perinamasis laikotarpis. Aš manau, kad jeigu jisai bus pernelik ilgas, tuomet uh, mes nepasieksime užsibrieštų tikslų, mes tik tai pakenksime uh, visam mūsų darbui. Ir paskutinis dalykas tai, kad mums reikia stiprios reguliavimo institucijos. Thank you, thank you, Mr. Kągi, ačiū. Ir ačiū, pana Groš, už jūsų nuveiktą darbą. Mm, mane vis dar neramina pakeitimai, kuriais raginama atidėti visą procesą iki 2029 e, metų, nes tai praktiškai jau bus naštos perkelimas e, kitai kartai ir mes tikrai neprieartėsime prie paketo gyvenimui. Manau, kad reikėtų galtinę datą nustatyti 2019 metams, jeigu norim, kad procesas tikrai prasidėtų, kai dėl e, maksimalaus viešųjų paslaugų e, įsipareigojimų kiekio. Vėlgi, patiktas gan sudėtingas e, pakeitimas, tačiau jis sušaukia su pano Alkadralis e, e, patiktų pakeitimu, kur kalbama apie e, E, kuris sušaukia su komisijos e, pirminiu variantu ir galbūt e, dalį valstybių narių gali atrodyti, kad slengsnės ribos nustatomos netitinka e, šitų šalies mastų, šalies infrastruktūros dydžio. Kita vertus, kai mes kalbam apie tą vadinamą bendingą, e, E, tai vėlgi galbūt tai leis iš dalies įspręsti problemą. Kalbant apie konkursus ir tiesioginį samdymą, tiesioginį pasirinkimą, aš manau, kad komitingo valdžios institucijoms konkursai atveria daug plačių galimybių. Ir konkursai vėlgi gali labai skirtis pagal savo struktūrą, pagal savo apimtis, todėl neturėtumėm per daug jaudintis, kad e, siūloma dauguma atveju taikyti konkursinę tvarką kaip kolega sakė, tiesioginis sutarčių sudarimas turėtų būti labai ribotas. Ir taip pat galėčiau sutikti su ponu Zylė dėl uh, abipusiškumo. Ponė Durant, dvi minutės. Pone Pirmke, Matijo Groš, norėčiau jam padėkoti ir jisai pradėjo savo žanginę kalbą tai nuo to, kad jisai nenori, kad būtų sugriauta tai, kas jau gerai veikia. Būtent taip jisai pradėjo komentuoti pateiktus e, šešinių pranešėjų pakeitimus. Buvo kalbėti apie tai, kad mums reikia konkurencijos tam, kad e, geležinkelių sektorius veiktų veiksmingiau. Aš manau, kad e, turėdami pernelik daug teisės aktų, nustatydami įvairius, e, įvairias normas, įvairias e, lubas, tuomet mes, mes sudarysime labai sudėtingą situaciją ir tai apsunkins tik tai konkurenciją. Ar mes kalbėtume apie situaciją kokio nors valstybė narėje, ar kalbėsime apie kokias nors konkrečias linijas. Ir mes nenorime, kad kad kad paslaugos, e, e, kad, e, kad kai bus teikiamos paraiškos konkursui, neatsitiktų taip, kad tų paraiškų yra tiek daug, kad niekas nesugeba su jomis susitvarkyti. Ir kai, man atrodo, kad kai kurias linijas reikės padalyti į atskiras dalis Ir aš manau, kad mano siūlomos modelis e, gali būti naudingas ir jisai padės mums uh, užtikrinti tinkamas paslaugas, kad ir didelės, plačiuose didelėse tinkluose. Pone Kramer. Na, pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad kai turime daugiau negu 300 pakeitimų ir gauname juos prieš keturias dienas ir visus tik tai tom kalbom, kuriame parašyta, tai aš visiškai neprimtina padėtis. Mes turime gauti tokius dokumentus daug anksčiau ir išversus į mums suprantamas kalbas. Manau, kad komisija ir taryba tik turėjo daugybę laiko svarsyti šiam dalykam, o mes visiškai neturime laiko rimtesnė diskusija. Antras dalykas, jeigu manome, kad šiandieną turime problemą, o išspręsti kitame 2029 metais, Tai skamba labai nerimtai, arba problemos nėra, arba jeigu jinai yra, ją reikia spręsti daug greičiau, o ne gyventi kažkokiam iliuzijom. Mes įvairiose frakcijose, tai yra mūsų frakcijoje pozicijos yra įvairios. Mm, kalbant apie abipusiškumą ir tiesioginių samdymą, tiesioginį kompanijų pasirinkimą, na, aš manau, kad čia yra principo klausimas Na, dėl abipusiškumo, pirmiausia, aš suprantu, kad turbūt ir Japono operatoriai neturėtų ateiti į mūsų rinką, jeigu mes nedalyvavome jų rinkoje, bet kita vertus, e, kodėl e, kažkokių tai greitimų valstybių operatoriai negalėtų padaryti. Aš manau, kad ne visada mes kalbame apie, tiesiog apie dydį. E, e, da, labai dažnai mes e, turime pavyzdžių, na kaip pavyzdžiui vyksta Berlyne su, su jų vietiniais operatoriais, kur tam tikros kompanijos yra subsidijuojamos ir jie gali pasiūlyti pigesnių alternatyvų, tačiau tokia atveju rinkos konkurencija yra iškraipama. Todėl aš pasisakau už griežtą abipusiškumą e, įvairiausių įmonių, įskaitant ir tam tikras šakinės struktūras. E, be abejo, tai yra labai E, skirtingas požiūris, kadangi mes norime geriausių sąlygų, geriausio laimėtojo, nebūtinai tai bus pigiausias laimėtojas. E, kartais, sakykime, aš pirkdamas rūbus irgi nesirenku pačių pigiausių variantų, aš geriau išleisiu daugiau pinigų, bet įsigysiu geresnį daiktą. E, na ir iš tikrųjų noriu pasakyti, kad kartais geras daiktas, ta maloni patirtis, kurią duoda geras daiktas, gera prekė, lieka kur kas ilgiau negu džiaugsmas įsigijus kažką pigiau. Uh, Toliau panas Kavičiak. Ačiū pirmininkė. Na, mano kolega tik kalbėjo apie nesažininką konkurenciją ir jinai jau egzistuoja, bent jau Čekijoje. Tiesą sakant, mechanizmas veikia neblogai. Didieji operatoriai mūsų supirkinėja po truputuką. Na, tačiau šito pranešimo esmė yra ta, kad bandome statyti tam tikri socialiniai standartai. Ir Tai daroma tokiu būdu, kad e, būtų apibendrinta tam tikra e, tvarka, kaip, kaip yra valdomos šitas e, viešųjų paslaugų struktūros. Pranešėjai pateikė tam tikras lengsnės ribas, kurios galbūt ir būtų priimtinos. Tik tai gal turėtume kalbėti ne apie 10 milijonų e, geležinkelio kilometrų. E, bet apie 25 e, milijonus. Kalbant apie mūsų šalies geležinkelių sektoriaus padėtį, tai iš tikrųjų e, kol kas matome daug pavyzdžių, kada e, yra, taip sakant, pasirikinėjami tie geriausi kasneliai. Čekijoje yra daug maršrutų ir vieni iš jų yra patrauklesni, kiti ne. Tačiau ką daro mūsų operatoriai? Jie imasi tam tikro, aptarnauti tam tikrą regioną. Ir jame vienodai turi e, teikti paslaugas. E, aš manau, kad tai ir turėtų būti tikras mechanizmas, o ne kažkokia tai biurokratinė pozicija. Mes norime, kad keleiviams būtų siūloma daugiau ir geresnių paslaugų, taigi abipusiškumas yra tikrai geras principas ir, pavyzdžiui, e, tarp mūsų ir Lenkijos toks mechanizmas tikrai puikiai veikia pasienio regionuose. Tačiau mes nenorime priversnė tvarka įtraukti operatorių į abipusius santykius. Aš manau, kad reikėtų numatyti trumpesnius terminus. Ir tai, ko gero, kirstusi su ankstesnė reglamento nuostamis. Ko gero, geriau būtų, jeigu 2015 metais būtų pateiktas, pateikta vidurio laikotarpio e, ataskaita ir tada būtų pakoreguoti terminai. Šiaip jau geriau turbūt yra nustatyti vėlesnę galutinę datą. Uh, tam, kad būtų paliekam pakankamą laiko paslaugos e, pateikti, negu kad per kažkokį trumpą laiką e, sumažinti transporto srautus. Ačiū. Toliau norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjui Matigrošą už tokį pranešimą, kuris susilaukė daugiau negu 200 pakeitimų šiame komitete. Pirmiausia, noriu padėkoti savo kolegai Žalrui Pakė, e, kuris irgi labai daug prisidėjo ir e, jisai rėmėsi savo patirtimi, kuri, e, kurią jisai sukaupė dirbdamas e, atinkamą generalinį direktorate. Taigi, e, Aš dėkingas šitiems kolegoms, tačiau dabar norėčiau kalbėti apie pakeitimus. Pirmiausiai komisija, ko gero, pirmiausiai įvertina pirmiausia vertina, e, kad patik labai daug įvairiausių pakeitimų ir pabrėžiama yra, kad turi būti užtikrinta nediskriminacija įvairiausių vežėjų, visų transporto priemonių. E, na ir aš patiksiu keletą pavyzdžių, jeigu mes e, kalbėsime apie tam tikrus pakeitimus, kuriuose kalbama apie definicijas, tai šios priemonės turėtų įnešti teisiniškumą. Pirmiausia, kalbame apie transporto planus ar panašiai. Toliau, jeigu kalbame apie e, nediskriminacinį požiūrį į įvairius riedmenis, e, tai yra 363, e, pavyzdžiui, pakeitimas, kurį pateikė dėl, dėl e, vietos institucijų dėsnės įtakos, taip pat e, ridmenų leasingo sąlygas nustatinės pakeitimai, kai kurios kitos sąlygos. E, taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikėtų užtikrinti abipusiškumo nuostatą. Mes apie tai svarstysime toliau. Mes manome, kad e, abipusiškumo principas, kai kalbame apie viešų paslaugų kontraktų E, paskirimą kam nors, e, turėtų e, laikytis tam tikrų nuostatų, pavyzdžiui, istoriškai tam tikrus regionus aptenaujančios kompanijos ne visada turėtų dalyvauti konkurse gretimuose valstybėse. Ir vis dėlto komisija negali palaikyti visų pakeitimų, kuriuose siekiama labai atskiesti komisijos pasiūlymą dėl to, jog būtų privaloma tvarka, skelbimi konkursai dėl valstybės paslaugų, viešo sektoriaus paslaugų teikimo ir taip pat tas nusas, kuriuose mėginama modifikuoti tas minimales lengsnės ribas e, tiesioginiams e, kontraktams, tiesioginiams sutarčių sudarimui. Ne, geršinkelių sektoriuje. Komisija atmestų visus pakeitimus, kuriais mėginame be jokių ypatingo pribojimų ir sąlygų numatyti galimybę toliau gelžinkelių transporte e, tiesiogiai sudaryti sutartį su kompanijomis e, ar pažeidžiant dabartinio 56 straipsnio nuostas ar e, kažkokiam kitom priemonėm mėginant e, švelninti šitas komisijos siūlomas apribojimas. Taip pat tai galėčiau pasakyti, kad nediskriminuojantis požiūris į tvarų riedmenų ūkį e, yra turbūt pagrindinė prielaida, e, norint dalyvauti geležinkelių rinkoje, todėl komisija negali sutikti su tais pakeitimais, kurie mėgina vienai pat taip vėlgi atskiesti jo siūlomas nuostatas e, ir kur, pavyzdžiui, vietoj privalomą reikalavimo galima nustatyti kažkokias tai rekomendacinės nuostatas ar panašiai. E, manome, kad e, e, remenų pobūdis neturėtų iškreipyti rinkos. Ir jau nekartą esu sakiusi, ponė pirmininkė, kad komisija negali sutikti su perinamojo laikotarpiu privalomos konkursų tvarkos gelžinkelių sektorijoje, kas labai skirtusi nuo komisijos pasiūlymų, taigi aš manau, kad kaip ir, kaip ir jūsų kolegų sakė, reikėtų palikti datą 2019 metai. Na ir taip pat maksimalus PSO e, lygmuo turėtų būti nustatytas toks, kad e, jis netrukdytų mm, e, maksimaliai konkurencijai šiame sektorijoje. Taip pat yra daug kitų pakeitimų, aš nekalbėsiu apie visus iš jų, nors ir toliau be abejo su pasirengusi diskutuoti dėl. Taigi apibendrinant galiu pasakyti, kad peržiūrėtas reglamentas 1370 turėtų pagerinti paslaugų kokybę, leisti veiksmingiau, netolima ateityje panašudoti uh, E, viešo sektoriaus fondus. Ir komisija labai tikisi, kad e, balsuodami tam komitete, tikėkime lapkričio pabaigoje, jūs e, atsižvelgsite į šitas tikslus, o šiaip komisija be abejo lieka ir toliau pasiruošti bendradarbiauti su jumis, jeigu reikia komentuoti. Kągi, ačiū. Toliau turiu tris kitus pranešėjus, panė Bilbao, panė Kramponė. Uh, uh. Kramer, pono Kramer ir pono Zylės pranešimai, taigi nagrinėsime juos vieną po kito ir dabar pradėsime nuo Bilbao pranešimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Savo pranešime ir komisijos pranešime žiūrima į kelių žemėlapį apie šią situaciją aš ir rašau pranešime. Situacija yra nelabai gera. Jeigu ir toliau bus išlaikytas status quo, tai e, liks sektorius labai defragmentuotas. gal galėtume čia dabar laikyti šiokios tokios drausmės. Tie žmonės, kurie išeina, tai prašom išeiti tyliai. Teskite, ponė Bilbao. Dėkuoju, pirmininkė. Mūsų atliktos e, problemos analizės parodė, kad norima išlaikyti status quo valstybės narės e, moka didelius pinigus riedmenų gamintojams ir apskritai gamintojams. Per dviejus metus išleidžiama 6 milijonai vienam vienetui ir didžiąją e, kaštų dalį sudaro administracinės išlaidos. Mes visi peržiūrėję analizę žinom, e, kur yra problemos ir mums e, šiuo atveju reikėtų pagerinti ketvirtą geležinkelių dokumentų rinkinį. Komisija taip pat turėtų peržiūrėti ir trečią geležinkelių dokumentų rinkinį, o mes e, turime pare, paremti valstybės narės, kurios dirba būtiną darbą. Mes turėtume užtikrinti, kad mm, nacionalinės agentūros, pavyzdžiui, Europos geležinkelių eismo valdymo e, sistema veiktų tinkamai. Mes turėtume pagerinti skaidrumą, turėtume investuoti skaidriau ir turėtume sumažinti administracinius kaštus. Reikėtų leisti e, investuoti mažoms ir vidutinėms bendrovėms į transporto sritį ir transporto bendrovėms. Buvo pateikta daugiau negu 400 pakeitimų, bet manau, kad pagrindinės problemos yra dvi e, pakeitimų daugiau negu 400 ir tai rodo, kad e, e, bilietų sistema nėra efektyvi, reikėtų kažkokios pereinančios sistemos, nacionalinės agentūros turėtų veikti efektyviau. Pavyzdžiui, aviacijos agentūra veikia puikiai, tačiau norėčiau dar paminėti vieną punktą. Kartais parlamentarai sako, kad negalime išplėsti nacionalinių agentūrų kompetencijų, nes nepakanka lėšų. Tačiau E, pasikonsultavus ES agentūra, pavyzdžiui, aviacijos agentūra, e, buvo e, teigiama, kad ES apskritai nemokės šiai agentūrai. Šiai agentūrai mokami pinigai iš nacionalinių valstybių biudžetų. Taigi ką mums daryti šiuo atveju? Ar mums reikia kažkokių atskirų tinklų? Manau, kad mes pasieksim čia susitarimo. Žodis, ponai Alkadrau, jums trys minutės skiriamos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, šešėlinio pranešėjo vardu. Buvo pateikta E, daugybė pranešimų buvo kalbama, kad reikėtų įdėkti ir tokius lengvuosius traukinius, pavyzdžiui, metro į, metro į traukinių sistemą. Buvo paprašyta parengti standartus, kuriais reikėtų vadovautis, bet mes dar nežinome, kokie yra nustatyti terminų. Mes atkreipiam dėmesį į regioninės paslaugas. Kalbant apie mobilumą, tai mes pakeitėm, pateikėm keletą pakeitimų. Mes taip pat na, prašytume užtikrinti ir patikslinti kad skirtingose srityse galėtų važiuoti tas pats, e, ta pati transporto priemonė ir jai būtų taikomi tie patys techniniai e, reglamentai, kad galėtų veikti e, konkurencingai rinkoje. Ir taip pat turėtų pateik, būti pateikti vertinimai, kiek kainuotų tokios sistemos įdėkimas, kokie būtų privalumai ir trūkumai, kokie būtų ekonominiai veiksniai veikiantys tokią sistemą. Taip pat reikėtų išskirti e, greito, greituosius e, traukinius, greitieji traukiniai, greit, jiems keliami papildomi reikalavimai. Ir taigi reikėtų išskirti greituosius ir paprastuosius traukinius. Transporto priemonės, e, vagoninės transporto priemonės, tai kalbama apie tokius vagonus, kurie nebūtinai sukurti e, vežti e, sunkvežimiams. Taigi mes ir šitoj srityje atkreipiam jūsų dėmesį ir pateikiam pakeitimus kalbant apie Europos geležinkelio eismo valdymo sistemą, tai mes manom, kad agentūrai turi būti suteiktas paskutinis žodis ir jinai turi būti kompetentingiausia institucija. Ir agentūra turi užtikrinti, kad mm, Europos geležinkelio eismo valdymo sistema neprieštarauja nacionalinėms sistemoms. Taigi tokius pakeitimus pakeitė šešėlinis e, pranešėjas. Norėčiau palinkėti pranešėjai sėkmės. Dėkoju. Dabar žodis ponui Kramer. Trys minutės. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Mes dirbam labai panašiose srityse. Mes pritarėm, kad reikia kažkokios bendros transporto priemonių autorizacijos sistemos. Reikia atitikti tam tikrus techninius reikalavimus tiek ES, tiek valstyb, ES valstybių narių lygmenių tačiau komisija į tai neatsižvelgia. Veikia transporto, reikia transporto priemonių registro. Tai pat e, Taip pat labai džiaugiamės, kad pateikti pasiūlymai e, susiję su žmonių judro, e, riboto judrumo galimybės. Taip pat e, žinoma, kad reikia bendros Europos geležinkelių eismo valdymo e, sistemos. Taip pat turime aiškiai atskirti nacionalinę saugos instituciją ir valstybių narių institucijos. Šios institucijos turėtų e, dirbti kartu ir siekti harmonizavimo Europoje. Žinoma, kad reikia mum tranzitinio pereinamojo laikotarpio, kad nacionalinės saugos institucijos ir ERA galėtų bendradarbiauti. Tačiau jau dabar einame tinkamą kryptim, tik gal nepakankamų greičių. Taigi, ką taryba žino apie Europos geležinkelių agentūrą, ką žino apie Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jie, šio šalis turi tinklą ir juo naudojasi, bet jos nori tapti ir tarptautinio tinklo dalimi. Iš Rygos į Taliną negalima nuvykti vos vienu traukiniu. E, reikia išlipti ir pakeisti traukinį. Prieš 25 metus tokios problemos nebuvo. Taigi, mums reikia vieningos bendros sistemos ir mums netinka šita e, nacionalinė, nacionalinės, tokios, po, nacionalinis požiūris. Mums reikia e, padidinti bendradarbiavimo. Ponui Zylė, trys minutės. Thank you. Ačiū, ponė Pirmininkė, aš taip pat norėčiau patikoti e, pranešėjai uh, už puikų bendradarbiavimą, ypač kalbant apie techninį ramstį. Ir, bet pirmiausia, norėčiau pakomentuoti Maiklo e, pastabas. Jūs galėtumėt pasinaudoti šią progą ir nuvykti į Baltijos šalis ir pažiūrėti, kaip galima tenai keliauti. Uh, traukiniais. Šiuose šalyse plėtojamas yra ten uh, uh, transeuropinių tinklų projektai ir situacija šiuo metu nėra labai gera. Iš tikrųjų egzistuoja šiokių tokių problemų dėl lokomotyvų sertifikavimo. Bet pagrindinė problema yra. Tai, kad vartotojai nenori važiuoti traukiniu dėl to, kad jie važiuoja per nelik ilgai. Ir todėl uh, jais dažniausiai naudojasi tik tai svečiai, kurie nori lietai apžiūrėti mūsų šalyse. Toliau, saveikumas. Saveikumo savoka iš esmės e, yra susijusi su izoliuotomis šalimis, e, o nu, tokios šalis gali būti suskirstytos į dvi e, grupės ir apie tai ir kalbama mano pakeitime ir aš siūlau tam tikrą kompromisą. Yra iš tikrųjų izoliuoti tinklai Europoje Ir yra tinklai, kurie yra izoliuoti dėl to, kad jie yra gerai integruoti su kitų šalių tinklais. Ir aš norėčiau kole, paprašyti kolegų suprasti, kad šis skirtumas yra svarbus. Jei jūs norite nubausti kai kuriuos e, subjektus, kuriems reikia sertifikatų ar leidimų iš geležinkelio agentūros, ir e, tokie subjektai neturėtų mokėti daugiau už e, papildomą sertifikavimą vien dėl to, kad e, tie sertifikatai ir leidimai jiems yra reikalingi, dėl to, kad e, jie taip pat aptarnauja ir kitas rinkas. Ir dar vienas dalykas, aš apie jį kalbu savo pranešime, bet kurį komentuosiu vėliau. Keliose pakeitimuose yra kalbama apie tai, jog era turėtų. Da, neturėtų reguliuoti Europos geležinkelių transporto valdymo sistemos. Nežinau iš tikrųjų, ką mes sugebėsime, dėl ko pagaliau susis, galėsime susitarti. Ir paskutinis e, dalykas tai yra e, Europos geležinkelio transporto registras. Kaip mes galėsime kurti tokį registrą, jeigu e, mes vis dar naudojame rusiškus e, riedmenis? Kaip ERA galės juos sertifikuoti? Jei mes e, elgsimės taip, kaip čia yra parašyta, tuomet Baltijos šalių trauk, traukinių ir riedmenų negalima bus naudoti Suomijoje, pavyzdžiui. Ponas Količiak. Ačiū. Ačiū, panė pirmininkė, ir dėkuoju savo oponentams. Dėkuoju. Autorizavimo procedūrų suderinimas yra esminis mano galva. Visi dalykai, apie kuriuos kalbėjome iki šiol, e, e, tik tai pablogino situaciją. Atrodytų, kad Europos geležinkelio transporto valdymo sistema būtų loginis žingsnis ir mes turime turėti bendrą sertifikavimo procedūrą Europoje. Ir čia mes kalbame ne vien apie lokomotyvus, bet ir apie ir visus kitus įrenginius. Kalbame ir apie uh, transporto priemonių sertifikatus. Ir nepamirškime, kad uh, reikia derinti tas procedūras ir e, atsižvelgiant į kai, kuriuos, kai kurias konkrečias linijas ir jų ypatumus. Europos geležinkelio agentūra turėtų turėti bendrą taisyklių savadą. Tai negali būti 27 valstybių narių savadas mums reikia ir bendro transporto priemonių sertifikato, kurį galėtų patikrinti e, Europos geležinkelio agentūra. Tai yra labai reikalinga tam, kad e, galima būtų iš tikrųjų dėkti siūlomą e, sistemą. Taip, be abejo, yra izoliuotų ruožų, izoliuotų tinklų, yra, pavyzdžiui, yra, pavyzdžiui, tom tikrų tapatumų Baltijos šalise iš tikrųjų, bet tos šalis tarpusavė yra susijusios, jų sistemas yra panašios. Pone Esteras Virgut. Dėkuoju, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad EPP šešėlės pranešėjas, ponas Degrandės, negalėjo atvykti į šiandienos posėdį. Uh, ir todėl aš pakomentuosiu pakeitimus. Mes savo frakcijoje buvome surengę susitikimą ir e, apsisprendėme dėl bendros pozicijos, kurią aš norėčiau Jums pristatyti. Mes manome, kad reikia keisti, reikia tobulinti trečiąjį geležinkelių paketą, remintis komisijos pasiūlymų. Pakeitimuose kalbama apie tai, ką galima būtų patobulinti ir, ir akivaizdu, kad mes visi norime turėti integruotas geležinkelio sistemas, kurios galėtų veikti e, kartu, kad būtų, norime, kad būtų užtikrinta jų sąveika. Agentūros įgaliojimai. Šiai agentūrai perdodami yra įgaliojami laipsniškai. Tai yra svarbu dėl to, kad mes galėtume lapsniškai gyvenindami reformą, lapsniškai stiprinti šios agentūros įgaliojimus. Nebijoju, kad kai taip parlamentarai mums pritars, kad tai yra geras požiūris. Mes manome, kad 2020 metai galėtų būti taikomas terminas redmenims sertifikuoti. Komisijos pasiūlyme kalbama apie redmenų tiekimą rinkai. Nacionalinės agentūros turi turėti galimybę ir teisę išduoti leidimą naudoti riedmenis savo teritorijoje. Ypač, kai mes kalbame apie tuos riedmenys, kurie bus naudojami tik tai šo, to šalies uh, uh, viduje. 82 pakeitimas, aš manau, kad jo pagrindu galima būtų pasiekti uh, kompromisą. Nacionalinės agentūros jau veikia, jau išduoda sertifikatus ir ši sistema gali veikti ir toliau. Uh, Šios agentūros turėtų konsultuotis su Europos geležinkelio agentūra tam, kad būtų plėtojama tarpusavį suderinta sistema. Tai tokie būtų mūsų pasiūlymai. Aš tikiuosi, kad diskusijos vyks vaisingai ir dėkoju komitetui ir dėkoju pranešėjui už tai, kad siekime sukurti yra pridėtinę vertę. E, siekime didesnio saugumo, geresnio rinko atverimo ir geresnio sistemų saveikumo. Dėkoju. Dabar gal galime perėti prie pono Kramerio pranešimo kuris yra susijęs su geležinkelio saugos direktyvos nauja redakcija. Maiklai, prašau. Pirmiausia, norėčiau patikoti šešėliniams pranešėjams, nes aš manau, kad mums pavyko puikiai bendradarbiauti. Bet to jie pateikė e, labai gerus pakeitimus, beje, jų gavau 426. Saugumas ir Europos e, saugumo perspektyva. Panašu, kad saugumas yra suvokiamas e, skirtingai. Aš džiaugiuosi, kad siūloma yra e, sukurti Europos saugumo sertifikatą. Nacionalinės taisyklės turėtų būti derinamos su Europos geležinkelio agentūra ir naujos taisyklės galėtų būti kūriamos tik tai tuomet, kai e, jos yra visiškai e, e, reikalingos. Šiuo metu galioja 12 tūkstančių įvairių taisyklių valstybėse narise. Jos yra labai skirtingos ir apie kai kurias taisyklės net niekas ir nežino. Deja, štai tokia yra realybė šiandien. E, traukinių vairuotojai, e, e, mes žinome, kad būtina ir užtukrinti, kad jie galėtų pailsėti ir jie turėtų būti tinkamai apmokyti. Tai yra akivaizdu, toliau sertifikavimas, turime atsižvelgti į visus turimus rizikos veiksnius. Jungtinėje karalystėje, kaip žinia, galioja tokia praktika. Jei darbuotojas pastebi kokią nors pro, problemą, tuomet jis gali apie ją pranešti, jis gali pranešti apie tai, kad, koks, kad egzistuoja kažkoks trūkumas, kur, dėl kurio gali kilti incidentų ir ta, to darbuotojo tapatybė nėra atskleidžiama. Toliau. Mes žinome iš patirties, kad dažnai uh, nelaimės įvyksta ne dėl riedmenų, netinkamų riedmenų, bet dėl to, kad jie buvo netinkamai prižiūrimi, netinkamai buvo atliekama techninė jų priežiūra, nes ši priežiūra yra labai brangi. Techninės išimtys, jas reikia labai, labai išsamei išnagrinėti šios išimtis yra reikalingos ir aš jau anksčiau susakęs, kad nacionalinės perspektyvos ne visuomet yra geriausios. Regionų ir vietos perspektyvos gali būti kur kas tikslesnės ir naudingesnės. Aš manau, kad e, parengto dokumentų pagrindų mes galėsime susitarti parlamente ir jam galės pritarti didelė parlamentarų uh, dauguma, mano pagrindinis tikslas yra pasiekti sutarimą su taryba. Ir tikiuosi, kad dirbdami su taryba galėsime žengti į priekį. Praeitą savaitę, praeitą ketvirtadienį, mano šalis Vokietija pagaliau. pareiškė, kad jis sieks pažangos nes jai yra daromas labai didelis spaudimas. Bet vienaip ir kitaip visuomet e, nu, viską nulėmė nacionalinė perspektyva, bet tai yra neteisinga. Uh, Aš jau esu sakęs anksčiau, kad čia nereikia kalbėti, kas turės daugiau galiojimų. Europos geležinkelio agentūra ar nacionalinės agentūros. Ne, mes kalbame apie tinkamą bendradarbiavimą, apie tinkamą, e, tinkamą veikiančią sistemą. Ir nacionalinės agentūros gali priimti savo sprendimus ir galutinį žodį, ir po to tos sprendimus galės įvertinti ir jos prižiūrėti Europos geležinkelio agentūra. Ir panašu, kad mes dirbame e, pasiraito rankoves, bet e, sprendžiame tas pačias problemas, kurias sprendėme ir prieš 20 metų. Europos verslininkai, keleiviai, visi dėl to tik tai laimėjęs, bet to geriau galėsime ir aplinką saugoti. Ponas Koch. Dėkuoju, aš atstovauju kolegai ir noriu pasakyti, kad be abejo saugumas yra nepaprastai svarbus ketvirto geležinkelio paketo elementas. Ir jį reikia vertinti ne atskirai, bet e, sąveiko su visais kitais e, šio paketo aspektais. Labai svarbu yra laikytis e, europinio požiūrio. Uh, svarbu yra sustiprinti Europos geležinkelio agentūrą ir e, sustiprinti nuostatas dėl bendro saugumo sertifikato, nes taip mes galėsime užtikrinti ir didesnį saugumą ir sumažinti e, geležinkelio sektoriaus sąnaudas. Apie tai kalbama jau ir pranešimo tekste ir beje e, daugybėje pakeitimų. EPP tai frakcija pateikė labai daug pakeitimų, aš dabar neminėsiu visų kolegų, kas uh, juos e, rengė, noriu tik tai pasakyti, kad ponas Bach sako, jog reikia įsiklausyti atskirų subjektų uh, nuomonę. Tam, kad būtų uh, išvengta tam tikrų problemų, reikia reikia geriau prižiūrėti riedmenis. Toliau polsiui skirtas laikas, kiek dažnai e, e, lokomotyvų vairuotojai turėtų ilsėtis, e, apie tai taip pat kalbama. Kalbama ir apie teisingumo pagrįstą kultūrą. Mes nenorime susidurti su panomis problemomis kaip oro transporte. Ir darbuotojai turi turėti teisę pranešti apie galimus sistemos trūkumus, nebijotume, kad jie bus už tai nubausti ar, perkė, ar persekiami. Dėkoju, ponė pirmininkė, Ilas Ajala Sender vardu. Jie yra mūsų šiandien pranešėja. Aš norėčiau pakomentuoti mūsų patiktus pakeitimus. Kai kurie pateikti pakeitimai visiškai atitinka e, nuostatas, kurios e, yra įdėktos e, civilinės aviacijos nelaimių prevencijos dokumente. Mums Reikia, kaip ir oro transporto sektorėje, turėti teisingumo pagrįstą kultūrą, kuri užtikrintų, kad darbuotojai galėtų pranešti apie visus e, su saugumu susijusius incidentus. Kiekvieną kartą, kai nu, įvyksta nelaimė, visuomet labai sunku yra nustatyti nukentėjusiųjų tapatybę. Ta mes pastebėjome e, vasarą, kai vyko baisi nelaimė Ispanijoje. Todėl mes manome, kad reikėtų pasvarstyti, ar nereikėtų registruoti keleivių, ypač kai jie keliauja, keliauja greitaisiais traukiniais. Tokia sistema jau yra taikoma Prancūzijoje ir Rinktinėje karalystėje. Be to mes norėtume sustiprinti ir žmogiškai faktorių, kuris e, tebe vaidina svarbu vaidmenį. Mes manome, kad sistema pagrystas požiūris turėtų būti sustiprintas. Be to, tam, kad būtų sustiprintas saugumas ES, mes e, siūlome užtikrinti, kad sistemos, visos e, geležinkelių sistemos nebūtų priklausomos nuo vienos saugumo e, sistemos. Infrastruktūros valdytojai taip pat turėtų parengti e, nenumatytų aplinkybių planus ir kuriuose būtų nurodyta, kaip bus reaguojama į nelaimės ir kad būtų taip pat pagalvota apie tai, kaip galima būtų geriausiai suteikti pagalbą nukentėjusiesiems. Savo pranešime Aš kalbu apie tai, kad tarp sektoriniais infrastruktūros valdytojai turėtų turėti sistemą, kuri leistų jiems registruoti e, ir keistis informaciją apie visus incidentus. Be to būtina yra taikyti skirtingas nuostatas greitų traukinių linijoms ir įprastinėms e, traukinių linijoms. mes e, pasiskolinome mintis iš kai kurių kitų pranešimų ir kalbame da, apie tai, jog būtina skirstyti e, greitų traukinių, suskirstyti tai greitų traukinių linijas tam tikrais ruožais. Be to, manome, kad būtina nustatyti mažiausius būtiniausius e, poilsio standartus lokomotyvų vairuotojams. Tai tiek apie Bilbao pranešimą. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš patikiu kelis pakeitimus, kurie yra susijęs su, su taip vadinamu, su žodžių junginiu tiek, kiek yra praktiškai įmanoma. Uh, Aš suprantu, kad saugumu reikia rūpintis, tačiau negalime visko aukoti saugumo vardan. Yra be abejo tam tikrų aspektų, kuriuo, kuriuos galėtume panagrinėti, patobulinti ir padidinti geležinkelių saugumą. Tačiau yra ir tokių pasiūlymų, kurie tikrai sužlugdys geležinkelių sektorių. Turiu atsakomybę. Čia reikėtų suvokti, kad ne visi geležinkelio sistemos subjektai yra už viską atsakingi. Jie yra atsakingi už tai, kas jiems priklauso pagal sutartis. Ir todėl mes nenorime, kad čia kiltų sumaištis, nes e, vartotojos turi sutarti su paslaugos teikėju ir ne su kitais geležinkelio sistemos e, veikėjais, ne su, tai, ne su to, kas užsieima krovos darbais ar teikia kokias kitas paslaugas. Ta reikia aiškiai atskirti. Toliau, griežtesnės saugumo taisyklės valstybėse narėse. Kartais, e, jei valstybė narė pasirinka griežtesnės saugumo taisyklės, tai neturės įtakos saveikumui. Tačiau tai, tačiau tai prieštaraus e, mūsų darbo ir pastangų dvasiai. Mes Nori, mes privalome užtikrinti, kad kiekvienu atveju, kai yra nustatomas griežtesnės saugumo taisyklės, tai jos ne, nekenktų mūsų norui derinti uh, saugumo taisyklės. Nes gali būti, kad taip, kad šiandien tos taisyklės atrodo gal ir visiškai nekaltos, bet po dešimties metų jos gali visiškai iškreipti uh, padėtį rinkoje. Toliau, darbo laikas. Aš manau, kad mums nereikia teisės akte to apibrėžti. Uh, Aš manau, kad saugumo taisyklėse turi būti nurodytos tam, tam tikros nuostatos. Ir aš nemanau, kad mums reikia kalbėti apie socialinius darbo laiko aspektus šiame dokumente. Dėkoju. Ačiū, panazėlė. Dėkoju. Na, visų pirma, noriu padėkoti kolegoms, aš Maiklu, už puikų bendradarbiavimą. Ypatingai kalbėjom apie techninius dalykus ir Jūs minėjote džiugę naujieną, kad e, Vokietijos valdžios atrodo padarė nuolaidų. Taigi, kalbant apie techninį ramstį, aš manau, kad iš tikrųjų e, sprendimas mano akimis bus geras, nors komitetas gali laikytis labai kit, įvairių, labai kitokių nuomonių. <clears throat> Kalbant apie kitus klausimus, aš norėčiau pasakyti, kad dėl e, vieningo saugos sertifikato mes e, tiesąkant, e, surengėme keletą tarp sektorinių sutikimų ir, pavyzdžiui, pasėmė labai geros patirties iš aviacijos sektoriaus e, tam tokius saugos reikalavimus, agentūrų bendradarbiavimo principus ir panašiai. Kita vertus, e, situacija įdomi, jas atrodo irgi ne, neteikia vieningo saugos sertifikato kažkokio tai. Tai daroma per esai. Ir e, gal mes irgi galėtumėm remtis tokius sprendimus, galbūt jis mums ir nebus tinkamas esam įvairių atvejų, kada, tarkim, operatorius norėtų e, e, veikti keliose valstybės narėse ir pasikliaunama vienos nacionalinės institucijos išduotų saugos sertifikato. Kitais atvejais galbūt tai yra neprimtina. E, dėl signalizavimo sistemų irgi sulaukėme daug įvairiausių komentarų, ypatingai iš stambesnių valstybių narių e, atstovų Taigi esam iš tikrųjų nemažai dalykų, kur e, e, e, labai sunku yra atskirti, kurias funkcijas reikėtų patikėti R, kuris e, palikti NSA. E, E, tarsi siekiame ar e, er, visuotinio veikimo visuotinės kompetencijos, bet kita vertus negalime ignoruoti ir NSA interesų. Taigi aš manau, kad mes pamėginsime ateityje ieškoti mažiau kontroversiškų sprendimų šiam klausimam ir pateikti integruotą pasiūlymą. Ačiū, pan Skolčiak. Tam minutėm. Dėkuoju, pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. galbūt iš dalies tai įspręs kai kurias problemas, kurias minėjome aptardami ankstesnius pranešimus, pavyzdžiui, apie darbo valandų skaičių aviacijos sektoriai irgi esama šių problemų ir tas problemas mes ten sprendėme gana panašiai. Taip pat ir dėl prekinio transporto. Taigi aš manau, kad e, suvienodintus standartus turėtume įdėkti ir gelžinkelių sektorėje. Aš sutikčiau su, tuo kalbėtoj, su tais kalbėtojais, kurie sakė, kad e, būtent E, šis pasiūlymas e, būtų realus problemos sprendimas. Tai yra, mes turėtume kalbėti apie vieningą sistemą, kur AI būtų atsakinga, e, o nacionalinės institucijos reikia būti atsakingos už tam tikrų priežiūros standartų gyvendinimą ir taip pat už apskaitai visų reikalavimų laikymas užtikinimą. Uh, Be abejo, mums reikia užtikrinti, kad būtų prižiūrima infrastruktūra ir būtų užtikrintas e, sistemos palaikymas priežiūra, nes kitaip sistema pačios negalės veikti. Taigi, tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos aš norėjau pasakyti ir manau, kad daug kolegų e, kalbėjo panašiai. Kągi, panutilės pranešimas e, apie e, agentūrą siejasi su daugelį kitų dalykų, taigi norim, sakykim, žodį apibendrimų. Aš dar kartą noriu padėkoti visiem kolegom, kurie e, pateikė daugybę pakeitimų. Tiesą sakant, daugelis tų pakeitimų iš tikrųjų yra techninio pobūdžio arba patikslinantis ir aš tikrai nematau problemų juos priimti. Kita dalis pateiktų pakeitimų siejasi su tais klausimais, kuriuos reikia iš tikrųjų spręsti ir svarstyti, tačiau mano požiūriu e, jie nėra labai kontroversiški. Pavyzdžiui, yra visa grupė pakeitimų, kur kalbama apie tai, kad e, agentūra turėtų ne tik tai išduoti saugos sertifikatus, bet taip pat ir juos atšaukti arba išaldyti jų galiojimą. Ir tai, mano akimis, visiškai logiška. E, be abejo, reikėtų pasižiūrėti, ar toks mechanizmas reikėtų praktikoje, tačiau iš tikrųjų galėtume pasiekti kompromisinių sutarimų. Taip pat yra tam tikrų sričių, kur agentūros galėtų teikti savo rekomendacijas, čia yra pateikta daug galimų pakeitimų ir aš manau, kad mes vėlgi rasime bendrą kalbą, rasime kompromisų. E, toliau apeliacijos struktūrų sudėtis, apeliacijos tarybų e, sudėtis, procedūros ir panašiai čia irgi aš manau, kad mes galime rasti kompromisus. Toliau dėl e, mokesčių dydžio E, buvo patikta pakeistimu. Ir čia vėlgi gana įdomu, e, galima būtų galbūt iš tikrųjų diferencijuoti šiek tiek mokesčius e, priklausomai tam tikrų fragmentų, nuo, nuo to, kiek kokių operatorių veikia toje ar kitoje zonoje ir panašiai. Mes turime suprasti, kad ES atskiri regionai nėra vienodai traktuojami mūsų suinteresuoto šalių. Ir kartais tas įkainių skirtumas gali būti labai jautri ir svarbi tema. Kalbant apie e, sertifikatų vertimus į oficialias kalbas, es oficialias kalbas, ten, kur veikia riedmenys, kur būtų naudojami tokie riedmenys, na, e, be abejo, labai svarbu, kad tai būtų iš tikrųjų Europos e, Sąjungos e, e, kalba. Be abejo, mes, pavyzdžiui, žinome, kad, e, sakysim, e, esame tam tikrų situacijų, kai, na, tarkim, e, pas mus naudama ir rusų kalba, nepaisant to, kad tai nėra ES kalba, tačiau, be abejo, turime pirmiausiai labai gerai išsiaiškinti, kaip veikia visas šitas mechanizmas, taip pat kaip NSA vykdo subkontraktavimą. Mes galime tik tai tikėtis, kad Ir e, santykis su NSA, e, sudarant sutartis, iš tikrųjų nesukurs kokių nors konfliktinių situacijų arba kontroversiškų situacijų. Jasa pasakė, kad e, aviacijos sektoriuje visą tai buvo padaryta gana taikiai ir ramiai, taigi mes turime pasitikrinti tiesiog, ar šioje srityje mūsų reglamente ir susistesės aktuose pakanka nuostato, ar pakanka pačių teisės aktų. Uh, E, nes be abejo būtų gerai nebekomplikuoti taip sudėtingo komisijos pasiūlymą. Na ir e, be abejo, visi šie klausimai yra tarpusaviai susiję, mes kalbame apie saveikumą, mes kalbame apie saugumą ir visa tai turi būti aiškiai sudėliota teisiniu požiūriu, todėl mes ir toliau tęsime bendradarbiavimą su kitomis grupėmis, su kitais pranešėjais. Ačiū. Dėkuoju, ponė Pirinkė, ir dėkuoju ir uh, Robertui už jo darbą. Aš manau, kad agentūra turėtų suvienyti įvairias saugumo užtikrinančias priemonės Europoje. Ir todėl mes pasisakome už vieno langelio principą ir agentūra turėtų atlikti sertifikavimo paslaugas, taip kaip jas apibrėžė komisija. ir ji turi būti atsakinga už Europos geležinkelių valdymo sistemos dėgymą. Ir mes manome, kad Mums reikia užtikrinti saveikumą tarp nacionalinių agentūrų ir Europos geležinkelio agentūros. Tai būtent įtin svarbu toms šalims, kurios turi e, ypatingas geležinkelio sistemas, tai yra būtų ir Baltijos šalis, ir Ispanija, arba kurios susiduria su problemomis, e, vieto, vietinėmis problemomis. Ir nacionalinės agentūros turėtų bendarbiauti šiais klausimais su Europos geležinkelio agentūra, bet būtent ši agentūra turėtų užtikrinti, kad išduodami yra vienodos kokybės e, e, sertifikatai. Man atrodo, kad e, ši agentūra turėtų atlikti proeuropietišką vaidmenį. Ir buvo jau kalbėta, kad uh, Be abejo, visas personalas, visi darbuotojai turėtų turėti saugumo sertifikatus, e, tačiau manau, kad kai ką reikėtų patikslinti. Iš to ir siekime kai kuriais e, e, pakeitimais. Agentūros veiklos organizavimas. Kyla pagrindinė problema, kaip galima būtų kaip galim būtų apibrėžti e, šios agentūros atsakomybė ir už kokius klausimus jie nebūtų e, atsakinga. Ir ištekliai be abejo yra labai svarbus klausimas, tačiau mes nežinome iš tikrųjų, kiek išteklių bus skirta šiai agentūrai. Ir e, be abejo turėtų būti tinkamai aprūpinta materialiniais ištekliais. Ir dar vienas dalykas Mes manome, kad reikia dėl, e, suteikti pakankamai laiko kai kuriems operatoriams tinkamai prisitaikyti prie šių naujų nuostatų ir mes, tikiuosi, dėl to mes galėsime susitarti. Yra siūlomas, e, pavyzdžiui, perinamasis laikas, e, tai yra vieneri metai. Ir kai kas siūlo 36 mėnesių laikotarpį, nes nepamirškime, jog būtina da, tikrai labai ats, atsakingai vertinti ir apibriežti išteklius ir terminus. Pone pirminkė, mes pritarėme tam, kad Europos geležinkelio agentūros galiojimai būtų stiprinami. Tai yra mūsų pirmoji svarbi pastaba, bet to mes manome, kad uh, transporto priemonių saugumo sertifikatų teikėjai turi turėti galimybę kreiptis arba į nacionalinę agentūrą, arba į Europos geležinkelio agentūrą. Ir reikia da, apibriežti labai aiškiai, kokiais atvejais buvo galima kreiptis į agentūrą, ar Europos agentūrą, ar nacionalinės agentūras. Uh, paaiškinami kai kurie agentūros įgaliojimai, taip pat yra padidinama įgaliojimų taikymo sritis. Ši agentūra dabar galės peržiūrėti, prižiūrėti ir panaikinti nacionalinių agentūrų sprendimus. Paaiškintos taip pat yra nuostatos ir dėl abipusiškumo principo, ir dėl santykių su trečiomis šalimis. Apibrieštos yra lingvistinės nuostatos. Ir taip pat siūlomas yra perinamasis laikotarpis, kuris leis agentūrai tinkamai prisitaikyti ir sukaupti visų, visas reikiamą žinias ir išteklius naujoms funkcijoms atlikti. Mes manome, kad ši agentūra turėtų būti stiprinama atsižvelgiant į o, civilinės aviacijos agentūros e, stiprinimą. Ir mes manome, kad reikia numatyti pusketvirčių metų perinamąjį laikotarpį, e, per kurį e, nacionalinės agentūros galėtų išduoti saugumo sertifikatus, prižiūrint e, Europos geležinkelių agentūrai ir komisijai. Štai tiek, ponė pirminkė. Yes, uh, for... Ačiū, Robertai, už atliktą darbą ir kolegoms taip pat noriu padėkoti už pateiktus pakeitimus. Labai džiaugiuosi, kad mums pavyko, atrodo, rasti sprendimų tam tikrams dalykams, ypatingai dėl galinių, galutinių terminų, e, nes praeitie iš tikrųjų dėl to buvo daug problemų, taip pat interesų konfliktai irgi atrodo bus išspręsti. Aš turiu klausimą komisijai dėl tam tikrų pasiūlymų ir pakeitimų. E, dėl taksografų pritaikymo geležinkelio mašinistams. Uh, kadangi praeitie atrodo vykdavo tam tikrų piknaudžiavimo atveju ir norėjau paklausti, kokio masto, ar iš tikrųjų tai yra rimta problema. Geležinkelėje paprastai mašinysas nelabai gali kažkur tai tiesiog sustoti ir pailsėti, jeigu baigė tik sėti jo taksografas. Taigi, e, klausimas būtų, ar tai sukeltų trauknių vėlavimą ar panašiai. Taip pat e, jau kalbame apie tam tikrus operatorius, kurie nori veikti tik tai nacionalinėje erdvėje, ar reikėtų kažkaip tai rinktis, kur galioja ERA, kur galioja NSA kompetencija. Nežinau, ar čia būtina būtų rinktis, tačiau mes turime labai aiškiai e, pabrėžti, kad nesiekėme struktūros, kuri yra tarsi užtemta ant vieno kurpalio visiems. E, mes negalime vienodai vertinti, pavyzdžiui, Deutsche Bahn e, ir kažkokios tai uh, E, smulkios e, vietinės kompanijos, kurie aptarnauja, sakysim, 20 km ruožą kažkur tai provincijoje. E, iš e, tikrųjų, reikėtų turbūt kalbėti apie tam tikras nuostatas susijusias būtent su e, e, aptarnavimo zonos peržiūros galimybėmis. Ir pagal tą zonų peržiūros e, sertifikatą, atrodo, kad galima kalbėti ir apie skirtingus tarifus, skirtingus įkainius. Tačiau aš manau, kad e, bet kuriuo atveju tai yra gana svarbu. E, ir kalbant apie Baltijos šalis, tai situacija yra labai specifinė, kadangi Baltijos šalis pačios galėtų atlikti tą tam tikrų regionų arba zonų peržiūrą ir per vertinimą. Dar galėčiau daug kalbėti, bet bijau, kad reikia taupyti laiką. Pone Kramer. Noriu padėkoti Robertui už puikų bendradarbiavimą. Ir visos šitos temos be abejo yra susipinusios, taigi kompromise e, tai yra atsispindės, nors nebūtinai visi e, laikomės tos pačios nuomonės e, visais klausimais. Bet manau, kad atmosfera yra labai gera bendradarbiaujant. E, e, jeigu erai e, būtų tas vienas langelis, manau, kad dauguma palaiko šią idėją, tačiau kai leidžiamės į smulkmenas, kaip jūs sakėte, labai svarbu yra nustatyti, koks bus bendrabiavimas tarp NSA ir ERA. Tai yra e, ir vietos organizacijos daug e, ką daro pačios, tačiau e, be abejo turime ištikinti, kad ERA žodis būtų paskutinis. Kalbant apie socialinės sąlygas, taip, aš palaikyčiau čia kolegas, mes kalbame ne vien tik tai apie vien tik tai socialinės ir darbo sąlygas, bet taip pat ir apie saugumą. Ir tai jau yra labai rimta Aš manau, kad e, labai svarbu užtikrinti sąlygas, kurios sustiprins tą saugumą. E, Ir galėtų čia gerokai prisidėti, kalbant apie kalbas, apie tą mėginimą kalbėti vieną kalbą, jeigu būtų nustatyta viena kalba. Būtų viskas labai paprasta, tačiau taip realybėje nėra e, Jeigu kalbame apie galimybę naudoti kažkokią tai vieną bendravimo kalbą, tai daugelis e, dalyvių pasako, kad ko gero problemų iškils daug daugiau, negu dabar galime įsivaizduoti. Kalbant apie e, saugos klausimus, vėlgi, pavyzdžiui, Vokietijos institucija šiuo atveju e, vis dėlto turėtų klausytis, ką pasakys erai, nes erai kompetencija šiuo atveju būtų negičinima. Na ir vėlgi neturime kalbėti apie kažkokį tai 15 metų laikotarpį ir panašiai, nes tai yra laiko švaistimas. E, kadangi panas procesai vyksta ir su kitais dokumentų paketais, e, saveikumo, saugumo ir panašiai, taigi manau, kad dėl pačios agentūros steigimams irgi rasime e, tinkamą sprendimą. Bet dar kartą noriu padėkoti Roberts ir ponė Bilbao už tą bendrą darbą. Pone Kolčiak, tris minutės. Dėkoju. Porą pastabų. Pirmiausia, dėl gebėjimų arba pajėgumų. Jeigu norite, kad agentūra BR e, skirtų trumpą pernamą laikotarpį ir bet laika būtų atlikti visi techninio pobūdžio bei saugos patikrinimai, testai, tai iš tikrųjų būtų labai neprotingas reikalavimas, nes turime pirmiausiai parengti standartus, o paskui tas testavimas jau gali būti vykdomas nacionalinių testavimo centrų. Jie turės užtikrinti, kad būtų laikomas taisyklių ir jie turės užtikrinti, kad e, sertifikatai būtų pripažįstami. Tai būtų <clears throat> didžiulis žingsnis į priekį geležinkelių sektoriuje kitaip. Mums ko gero teks galvoti daugiau apie priežiūrą, tiek infrastruktūros, tiek pačių tinklų, tiek ir riedmenų priežiūrą. Ir visą tai turi būti padaryta per tinkamą laiko tarpą. O dabar pereisim prie paskutinio pranešimo pono Količek pranešimo dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių panaikinimo. Ponui Količek, 3 minutės šešėliniam pranešėm po 2 minutės. Ne, lecos tady e, si řekli. Ja... Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau daug kas e, buvo pasakyta ir apie tai, kas susiję su mano pranešimu. Manau, komisijos pranešimas yra labai įdomus Taigi visas bendras geležinkelių paketas padėt, turėtų padėti visai geležinkelių infrastruktūrai ir turėtų skatinti geležinkelių transportą. Mes turim prisimti atsakomybę. daugelis e, nuostatų, kurias mes šiandien aptarinėjame, bus įgyvendintos 2015 metais. Ir atšaukimas nėra gera mintis. Nors komisija tvirtina, kad viskas yra, vyksta puikiai, aš nesu iki galo tuo įtikintas nes kai kalbuosi su transporto ministrais, kurie nebūtinai žino, koks yra apskritai bendras vaizdas dabar šiuo metu šioje sistemoje, e, sakoma, kad reikia panaikinti, bet kai kalbu su geležinkelio atstovais, tai jie manęs prašo to nepanaikinti nes to negali pakeisti kitos nuostatos. Taigi norėčiau išgirsti, ar jūs manote, kad e, labiau reikia pasitikėti tais, e, kurie dirba ministerijose, ar su tais, kurie dirba konkrečioje e, sferoje. Tai yra geležinkelių srityje. Aš pats dirbau uh, bendrovėje, kuri užsiemė transporto veiklą. Taigi manau, kad e, sprendimas, sprendimo panaikinimas turėtų būti atidėtas bent iki 2015 metų, o 2016 metais komisija turėtų parengti naują ataskaitą ir mes ją turėtume peržiūrėti ir ji turėtų įsigalioti iki 2017 metų. Pažiūrėkime į Kosta Konkordijos mm, atvejį. Mes iki šiol dar neturim jokių parengtų dokumentų. Komisija parengė dokumentus praėjus keletui metų po termino. Taigi, kai reglamentas nustos galioti, mes tikimės naujo pasiūlymo, kuris reglamentuotų geležinkelių bendrovių veiklą. Visų geležinkelių bendrovių veiklą, kurios tuo metu veikia rinkoje. Mes kalbame apie tūkstantį maždaug bendrovių. Mes nenorim tų bendrovių diskriminuoti kitų atžvilgių. Ir šiomis nuostatomis visos bendrovės turėtų naudotis ir gauti privalumų. Pone pirmininkė, komentuodamas e, šį pasiūlymą dėl reglamento panaikinimo, aš pritariu tam, ką pasakė pranešėjas direktyvos. Uh, dėl bendros geležinkelio erdvės e, vienaip ar kitaip iš esmės pakeis e, e, teisinė situacija Europoje. Todėl labai sunku yra dabar jau pasakyti, ar galimybė gauti kompensacijas iš valstybės tiksliau jos panaikinimas realiai ką nors e, pakeis. Sunku yra nuspėti, koks bus jos poveikis. Todėl aš prieštarauju tam, kad šis reglamentas būtų panaikintas. Aš manau, kad šiuo metu gal ir nereikėtų nustatyti šio reglamento panaikinimo konkrečios datos, ypač atsižvelgiant į tai, kad e, komisija turėtų 2017 metais paskelbti. Da, e, sistemos vertinimo e, tyrimo rezultatus. Ir aš pateiksiu kelis pakeitimus, kuriuose bus apie tai kalbama. Dėkuoju, ponas Udžies. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau reaguoti į pranešėjo abejonės. Aš nepateikiau jokių pakeitimų, nes manau, kad tai, ką pasakė komisija, yra teisinga. Mums reikia pakeisti 1969 direktyvą dėl bendrovių apskaitos norminimų taisyklių. Galbūt reikia keisti šitą šioje srityje. Bėda ta, kad ką gali padaryti kiekvienos konkrečios bendrovės vadovai, kokia jų uh, finansų dalis skiriama valstybei, kalbant apie uh, pavyzdžiui, pensijų fondą, ar gerinama infrastruktūra, kas daroma šioje srityje. Tik tai 36 bendrovės gavo kompensacijas, nes kitos susidūrė su tam tikrom problemom. Tai jeigu bendrovėms reikia veikti su e, konkurenciniam bendrovėm iš esančiom ne šioje rinkoje, ne, ne vietos bendrovėje, tai mes susidurėm su tam tikra diskriminacija ir kaip bus, kai dėksime naują sistemą. Kolegė jau komentavo šią susidariusią situaciją, bet norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į šią situaciją nėra šešėlinių pranešėjų, todėl žodį suteiksim komisijai, o prieš tai žodis ponui Krameriui. Aš buvau paprašytas pristatyti kolegės poziciją. Ji labai dėkinga už bendradarbiavimą ir mano, kad atlikta studija E, kad e, reikia priimti priemonės atlikus studiją, o reikia dabar palikti tas priemonės, kurios galiojo. Dėkoju, o dabar žodį suteikiame komisijai. Su, duodu jums 10 minučių. Aišku, kad neprivalote kalbėti visas 10 minučių, bet tiek laiko jums yra skirimi. Dėkoju, ponė pirmininkė, bandysiu kalbėti glaustai taip kaip jūs. Visų pirma, e, norėčiau padėkoti ponui Krameriui ir ponai Zyliai už e, puikius pranešimus. Labai geri pranešimai, labai geras jų turinys ir jie tikrai papildo komisijos pranešimą. Jie pranešėjai rodo, kad jie išmano šią sritį ir atkreipus dėmesį į šios pasiūlytus pakeitimus mes galėtume toliau dirbti. Dabar keletas techninio pobūdžio pastabų. Mano e, kolegos galėtų jums padėti, jeigu norėtumėt detalesnės informacijos tačiau norėčiau pakomentuoti keletą konkrečių aspektų. E, visų pirma, Europos geležinkelių eismo valdymo sistema, apie ją kalbama šioje atask, šiuose pranešimuose ir aš labai džiaugiuosi, kad kalbama apie infrastruktūrą, apie uh, kad e, pateikiami būtent infra, su infrastruktūra susiję pasiūlymai, kaip ponas Krameris sakė, mums reikėtų atkreipti dėmesį į, mikra, į migraciją, kad nesusidurtume su tiesiog katastrofa. Aš nemanau, kad reikia mums vartoti tokį baisų žodį, bet iš tiesų dar e, nėra nuoseklumo, mes dar visą esame tokioj tarsi migraciniai faziai. Ir, mum, ir toliau reikia plėtoti Europos geležinkelio eismo valdymo sistemos projektą, kad jis veiktų puikiai. Ir būtent todėl e, kritikuojamas agentūros kaip pagrindinio veikėjo e, darbas. Taigi mums labai svarbu yra įgyvendinti šią geležinkelio eismo valdymo sistemą, apie tai buvo kalbama. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra ištekliai. E, daug pakeitimų susiję su ištekliais. Kai kurie, žinoma, kad daugelis pakeitimų labai svarbus ir naudingi. Buvo kalbama apie uh, E, transporto priemonių registrą, apie e, tyrimą atliekančias institucijas, apie tai taip pat buvo pakeista daug pakeitimų. Tačiau žinoma, kad reikia kalbėti apie išteklius, apie tai taip pat buvo kalbėta. Taigi kyla klausimas, ar uh, biudžetą skirstanti institucija mm, sugebės susitvarkyti su visais, ištekli, su visais iššūkiais, e, kuriuos kelia e, teisėkuros institucijos atstovai. Taigi e, čia dabar norėčiau pasikalbėti, pakalbėti apie paskutinį uh, E, svarbu aspektą, tai yra apie terminus ir darbų e, perkelimą Europos geležinkelio agentūrai. Kalbame apie e, dviejų metų pereinamą į laikotarpį. Tačiau manau, kad procesas turėtų būti efektyvesnis ir tarp institucinės dėrybos taip pat turėtų užtrukti uh, agentūra, e, e, kaip jau anksčiau minėjau, agentūra po šio pereinamojo laikotarpio turės atlikti jai pavestas užduotis. Ir žinoma, kad labai svarbu e, paminėti ir kokybės užtikrinimo e, aspektus. Vyks dėrybos su taryba ir dabar kalbama apie penkerių metų pereinamą į laikotarpį. Tai tą laikotarpį taip pat reikėtų e, turėti mintyje. Buvo pateikti e, techniniai pakeitimai. E, aš ir mano kolegos aptars šios pakeitimus dvi šalių pagrindų, kalbant apie pranešimus, tai mes vertinome naudingumą e, e, to reglamento, kuris jau nebegalioja, kuris yra pasenęs ir mes manom, kad vis, visos e, reikiamos lėšos nustatytos šiame reglamente yra gaunamos ir nedaugelis geležinkelių naudojasi tuo reglamentu, e, naudojamasi nauja dokumento redakcija. Taigi manau, kad trys institucijos yra įsipareigojusios ir turi dirbti, e, stengdamosis parengti kuo geresnį ir paprastesnį dokumentą. Manau, kad e, mūsų e, poveikių vertinimas yra pakankamai nesudėtingas, bet tas biurokratinis procesas yra sudėtingas. Taigi mes turėtume dar kartelį peržiūrėti į tuos uh, punktus, kurie kelia daugiausia problemų operatoriams. Reikia pasitelkti jau e, egzistuojančių reglamentų nuostatas, tengiantis užtikrinti, kad operatoriai galėtų e, dirbti naudingai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Thank you very much. Dėkoju, ponui Pakė. Aš norėčiau palinkėti Jums e, sėkmės e, kitame Jūsų darbe komisijoje. Ir dėkuoju Jums už bendradarbiavimą su transporto komitetu. Man pirmininkaujant šiam komitetui, mes dirbome su Jumis ir aš nuoširdžiai linkiu Jums kuo geresnės kloties tolesnėje, e, tolesnėme karjeros kelyje. Brian, thank you very much, uh, and thank you very Dėkoju ir aš dėkoju kolegoms. Aš taip pat norėčiau pasinaudodama šią progą padėkoti jums ir padėkoti visiems komiteto nariams ir uh, komiteto sekretoriato darbuotojams. Man buvo labai malonu su jumis bendradarbiauti per pastrosius penkerius metus. Labai dėkoju. Na kągi, aš suteiksiu dabar žodį visiems uh, pranešėjams. Ponas Alkadrauja išėjo. Dominikai, gal jūs galėtume trumpai pakomentuoti pono Groš dokumentą? Taip, labai trumpai. Matijo Groš norėtų padėkoti kolegams už jų e, pastabas. Jis pasieks be abejo parengti kompromisus ir jisai e, tikrai geranoriškai bandys juos suformuluoti. Mums reikia patobulinti šį sektorių ir užtikrinti, kad būtų laikomasi socialinių sąlygos, socialinių standartų ir kad būtų kartu kūriamos darbo vietos. Ir, ponė pirmininkė, aš norėčiau taip pat ponoj pakė pasakyti, kad mums buvo labai malonu su juo bendradarbiauti, kad mes labai jį gerbėme ir labai gaila, kad jis daugiau su mumis nebedirbs. Pone Bilbao. Taip, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Pakėjai ir jo komandai už puikų bendradarbiavimą. Iš tiesų, ponas Pakėjai visuomet buvo pasiryžęs e, susitikti su šio komiteto nariais, e, bent jau man susidarė tokia e, nuomonė, tokia, toks įspūdis. Džiugiuosi, kad mes visi sutarėme, jog mums reikia pažangos, reikia stiprinti Europos geležinkelio agentūros vaidmenį ir galiojimus. Uh, pereinamasis laikotarpis. Jam reikia skirti pakankamai laiko tam, kad mes galėtume panaikinti visas dar likusios kliūtis, e, nuo kurių kenčia geležinkelio sektorius, galėtume sugriauti vis dar tas tikusias sienas. Kaip galima būtų geriau apibrėžti AGA e, funkcijas, kokį vaidmenį jie turėtų atlikti. kaip galima būtų užtikrinti geresnę prieigą prie geležinkelių tinklų. Apie tai kalbėjome. Apskritai geležinkelio tinklai, apie tai nemažai buvo pasakyta ir džiugiuosi, kad mes išsamei aptarėme šios klausimus. Ponas Kramerį, prašau. Dėkoju. Norėčiau padėkoti komisijai už bendradarbiavimą. Ir be abejo norėčiau pasinaudodamas progą padėkoti asmeniškai ponui Pakė. Mums nemažai teko diskutuoti, ne visuomet mes turėjome tas pačias nuomonės, bet vienai per kitaip mes visuomet e, gerbėme vienas kitą. Aš esu vieną kartą matęs poną Pakėją važiuojant dviračių Briuselio gatvėje Ir be abejo, tai neturėtų nieko stebinti, nes ponas Pakė labai prisidėjo prie to, kad būtų dėgiami dviratininkams palankios sąlygos e, Europos miestuose. Pana Zylė, taip aš taip pat norėčiau e, padėkoti e, Žanui Anry Pakė už labai profesionalų darbą Dėkuoju Jums už bendarbiavimą su Jumis ir linkiu Jums e, sėkmės tolesnėme jų, kitame Jūsų darbe. O dabar komentuodamas diskusiją norėčiau pasakyti, kad e, man susidarė įspūdis, kad mes iš esmės šiandien labiau sutrėmė dėl techninių dalykų nei anksčiau ir todėl norėčiau padėkoti už tai kolegoms. Ponas Kolečiak, kaip ir e, kolegos, aš norėčiau padėkoti ponui. Po E, Pakė ir manęs visiškai nestebina, kad ponas Pakė važinėja dviračiu, jūs galėtumėte važinėti ne vien čia, bet ir Berlyne ir kur nors kitur. Ir Aš dabar komentuodamas diskusiją norėčiau pasakyti, kad reikia būti atsargiems, kad reikia visuomet įvertinti, kaip šie teisės aktai paveiks visus sektoriaus subjektus. Kaip galima būtų užtikrinti, jog viskas būtų gerai sutvarkyta. Geležinkelio įmonės dažniausiai yra atsakingos ir už infrastruktūros valdymą, ir už paslaugų teikimą. Tokia yra dabartinė situacija, man atrodo, kad yra 40-50 įmonių, kurios e, galės e, pasinaudoti šią direktyvą. Tai yra tos įmonės, kurios dabar valdo ir infrastruktūrą ir, teikia, ir teikia paslaugas. Be abejo, joms reikia suteikti tinkamą perinamą laiką. Pagrindinis mūsų tikslas yra padėti geležinkelių sektoriui sustiprėti konkurencinėje kovoje su kitais transporto sektoriais. Taigi mes norime padėti geležinkelių sektoriui. Dėkuoju. Na kągi, kolegos, Tiesiog norėčiau Jums e, priminti, kad e, lapkričio 27 dieną mes balsuosime e, transporto komitete dėl šių dokumentų. Tai reiškia, kad pranešėjai turės nemažai padirbėti, siekdami parengti kompromisinius pakeitimus. Ir aš sutinku su Robertu iš klausydamasis diskusijos taip pat pamaniau, kad panašu, kad mes visi labiau sutrėme dėl techninio šio paketo ramšio. Rinkų atverimas čia yra kitas klausimas, bet aš norėčiau uh, eidamas pirmininko paslaugas, paraginti visus bendarbiauti. Būtų labai gerai, jeigu kiekvienas pranešėjas e, būtų pasirengęs e, įsiklausyti kolegų nuomonę. Tik tai taip mes galėsime e, tinkamai susitvarkyti su šiuo dokumentų rinkiniu. Ir taip pat dėkoju Jums už tai, kad Jūs laikėtės Jums suteikto laiko. Taip mes sugebėjome visiems suteikti žodį ir uh, Taip, visi sužinojome, kas ką mano apie įvairius šio renginio aspektus. Taigi balsavimas komitete vyks lapkričio 26 dieną. Kiti klausimai, nelabai, neturime kitų klausimų, galiu tik tai pranešti, kad kitas transporto, transporto komiteto posėdis vyks lapkričio 4 dieną, Bruselėse prasidės 15 valandą ir dabar perėsime prie koordinatorių posėdžio. Maiklai, ateisite? Maiklas ateis? Ne? Gerai. Gerai, penkių minučių pertraukėlė ir perėsime prie koordinatorių posėdžio.